Chers collègues, je vous propose de... Mėly kolegos, siūlau visiems e, susėsti. Nedelsdami pradėsime darbus, e, kurie, kurių dar yra pakankamai daug šiandien likę. Pradėsime nuo 14 klausimo, kuris vakar vakarė turėjo būti svarstytas, tačiau negalėjome to padaryti dėl tam tikrų apčiuopiamų priežasčių. Tai yra Europos solidarumo e, korpusas ir e, naujoji jaunimo strategija e, Ponai Bianki žodis. Ačiū pirmininkė, gerbė regionų komiteto nariai, džiaugiuosi galėdamas šiandien pristatyti nuomonę, kuri sėdė komisijoje buvo vienbalsiai patvirtinta, pakeitimų papildomų nėra, noriu visiems padėkoti už išreikštą paramą šiai nuomoniai kuri buvo rengiama reaguojant į pasiūlymą e, įsteigti Europos solidarumo korpusą ir parengti naują ES jaunimo strategiją. Mums svarbi yra e, <clears throat> vietos dimensija šiame projekte, labai svarbu savanorišką darbą, darbą organizuoti, e, dernant veiksmus su vietos savivaldos institucijomis, e, organizuojant Europos Limo korpuso veiklą, rengdamas nuomonę, turėjau galimybę sustikti su Europos parlamento nariais, aptarti e, e, su vietos lygmeniu susijusius aspektus solidarumo korpuso veiklai. Noriu pasakyti, kad daug jaunimo įsitraukia į tokius savanoriškus projektus, taip yra stiprinama socialinė įtrauktis, sprendžiamos migracijos problemos miestuose ir kaimo vietovėse, tai atitinka naują ES jaunimo strategiją. Nuomonėje teigiamai vertinamas komisijos pasiūlymas įsteigti jaunimo reikalų koordinatorius pareigybę. Šis koordinatorius negali susisiekti su visais Europos regionais, todėl mes siūlome uh, numatyti reguliarius susitikimus tarp koordinatoriaus ir mūsų tam, kad galėtume sudarinti veiksmus dėl ES strategijos įgyvendinimo. Būtina e, jaunimo politiką organizuojant atsižvelgti, atsižvelgti į, į įvairius socialinius poreikius, įtraukti e, jaunimo klausimus į visas kitas politikos sritis, pirmiausia siekiant suvokti E, kokios yra svarbiausios visuomenės politikos užduotis vietoje. Jaunimas nori, kad jų nuomonė pozicija būtų girdima miestuose, kaimuose, visoje Europoje, todėl tas struktūrinis dialogas su jaunimu įmanomas tik tai traukiant vietos savivaldos institucijas. Tik tokiu būdu mes galėsime parengti kokybiškus projektus, kurie būtų skirti e, konkretiems e, planams įgyveninti, pavyzdžiui, sporto renginiams organizuoti, sporto klubui renkti, kad tokie projektai būtų testiniai. Ačiū uždėmesi, ar kas nors norėtų pasisakyti, sureaguoti į pranešėjo mintis, pakeitimų taip pat nėra, taigi e, balsuojame iš karto, kas už šią nuomonę, kas prieš, kas susilaiko. Nuomonė patvirtinta vienbalsiai. Ačiū ir e, dėkojame už atliktą darbą, mėly kolegos. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra Jansino pranešimas dėl uh, uh, kaiminystės politikos, dėl kaiminių šalių. the floor is yours. Voorzitter, dank u wel. Best... Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Neatsitiktinai mano nuomonė dėl kaiminių šalių ir pasaulio vyksta, pristatoma Brexito kontekste, kuomet ponas Barnė atvyks apie Brexito padarinius kalbėti taip pat neatsitiktinai. Taip yra atsitikę, kad galbūt greitų laikų Junktinė karalystė taps mūsų artimos kaiminystės šalimi. Ir po ilgalaikių breksito darybų neatsitiktinai e, pradedama nusivilti šiuo sprendimu ir galbūt mes greitų laikų vėl galėsime pasveikinti Junktinę karalystę kaip naują šalį kandidatę. Galbūt tai skamba kol kas ir nelabai rimtai, tačiau greitų laikų gali tai tapti tikrovė. Taigi, manau, kad turime e, tikrai pakankamai e, priežasčių e, kalbėti ne tik apie tai, e, kas vyksta už Europos ribų, tačiau ir tai, kas ES viduje. Tačiau, kaip sako mano e, tėvas, e, viskas pasaulyje tarpusavyje e, susiję. Artima kaiminystė yra daugiausiai siejama su klausimu, ar mūsų artimi kaimynai yra tikri mūsų kaimynai ar kitų kaimynų kaimynai. Mm. Todėl turime kelti savo klausimus, ar e, mūsų kaimynai esantis kitose kontinentuose gali vystytis ekonominė, socialinė prasme, e, kad tai būtų naudinga e, jų gyventojams ir mes galėtume išvengti tų šalių gyventojų prie mūsų sienų, <clears throat> norinčių tokiu būdu savo pagerinti gyvenimo sąlygas. Todėl komisija siūlo atitinkamą finansavimo biudžetą padidinti 30 procentų, numatant 123 e, milijardus eurų. Ir aš e, apie e, tas lėšas kalbu ir savo pakeitimuose. Ir, Lėšos turi būti skiriamos ne tik e, tam, kam siūlo komisija, tačiau taip pat ir vietos savivaldos institucijoms, todėl siūlau numatyti 500 milijonų eurų mūsų pastangoms ir siekiams vystyti partnerystės su kitų šalių savivaldybėmis. Europos parlamento pranešėjai taip pat šiai minčiai e, pritarė laimiai ir aš tikiuosi, kad atitinkamas pakeitimas sulauks taip pat ir parlamente palaikymą. Ir baigdamas noriu paminėti tris aspektus. Aš pasirinkau e, neutralų vertinimą e, jungtinių tautų migracijos susitarimo atžvilgių. Žinome, kokia yra politinė padėtis Belgijoje ir kitose šalise. Šis klausimas yra pakankamai e, opus, turiminėjo Marakešo susitarimą. Taip pat noriu pabrėžti būtinybę e, siekti jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslų. Ir pabaigai pabrėžiu, kad reikia grįžti prie dabartinių ES vystimus politikos tikslų. Noriu padėkoti kolegoms už jų indėlį rengiant šią nuomonę. Taip pat noriu sekretariato darbuotojams ir savo frakcijos sekretariatui padėkoti. Na, ir pabaigai noriu padėkoti savo ekspertui Jasi Post, kuris taip pat smarkiai prisidėjo prie šios nuomonės rengimo. Tai komandinis darbas visuomet pasaulį padaro gražesniu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kas norėtų dalyvauti bendroje diskusijoje. Nematau norinčiųjų. Vienas yra. Noriu padėkoti kolegai Jansinui už pranešimą. Manau, kad e, komisija nepakankamai įvertina vietos e, lygmenį. Manau, kad vietos valdos institucijos, kurios užtikrina e, visuotinės svarbos paslaugų tiekimą, tikrai gali nešti pakankamai didelį indėlį, skaupusios daug patirties yra Švedija, Niderlanduose, Vokietija. E, taip pat pradėjo gyventi tinkamas iniciatyvas, pavyzdžiui, mano miestas Manheimas e, vykdo projektus su Palestina, Ukraina, Moldova ir Turkija. Ir šie projektai yra finansuojami federalinės vyriausybės lėšomis ir jeigu dabar e, būtų galima gauti atinkamą finansavimą iš europinių programų, tai būtų labai gerai. Noriu tik pabrėžti, kad savivaldybės uh, E, finansuoti atitinkamus projektus tiek savo interesais vadovaudamas, tiek europiniais interesais, tačiau tos programos būtų veiksmingos arba veiksmingesnės tik tuo atveju, jeigu finansavimas būtų užtikrintas taip pat ir e, konkrečių projektų per <clears throat> vystomą bendarbiavimo politiką. Labai ačiū. Kolega Van Loj. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui mums kyla tam tikrų abejonių dėl nuorodos į e, pasaulinį migracijos susitarimą, nes dėl jo e, kyla dar nemažai klausimų ir abejonių ne tik atskirose e, šalise, kurios nepriklauso ES, tačiau taip pat abejoja juo ir kai kurios ES narės. Man kyla klausimas, ar verta įtraukti šią nuorodą per jūsų teikiamą pakeitimą, kuriame kalbama apie pritarimą galima šiam migracijos susitarimui. Čia man vis tik tai kyla klausimas, ar šioje tikrai gerai parengtoje nuomonėje verta minėti tą pasaulinį migracijos susitarimą jungtinių tautų. E, tai tokia būtų mano vienintelė abejonė dėl tos nuorodos. Ačiū, ar yra dar norinčių kalbėti kolega Kleržau. Pirmininkė, mėly kolegos, noriu sureaguoti tai, kas ką tik buvo pasakyta. Prancūzijoje šiuo metu vyksta diskusija socialiniuose tinkluose dėl migracijos susitarimo, teigiant, kad tokiu būdu e, Prancūzija bus parduota Europai ir e, būtų atvertos sienos nekontroliuojamai migracijai. Manau, kad vertėtų čia priminti, kad šis sustarimas yra rekomendacinio, o ne privalomo, teisiškai neprivalomo pobūdžio. Jo yra visiškai gerbiamas valstybinarių suverenumas migracijos klausimais. Aš manau, kad reikėtų pateikti nuorodą į šį e, susitarimą kurio atkreipimas e, dėmesys e, į e, <clears throat> humanistinius migracijos susijusius aspektus ir nepažeidžiamas valstybinarių suverenumas priimti tinkamus sprendimus. Taigi priešingai nei kolega, aš pritariu šiam sustarimui dėl migracijos. Ačiū kolega Jongman. Pirmininkė, mes taip pat kritiškai vertiname šią nuomonę ir nuorodą į Marakešo susitarimą E, tačiau mes esame labai patenkinti tuo, kaip pranešėjas savo e, pakeitime e, apsiriboja vien tik tai faktinėmis aplinkybėmis ir savo asmeninės nuomonės neperša. Su frakcija mano, kad tokiu būdu teikti pasiūlymus tikrai yra pastinkamiausias būdas. Esame to patenkinti, dėkojame pranešėjui. Ačiū, nėra daugiau norinčių kalbėti. Taigi pradėkime svarstyti pakeitimus. Pirmas pakeitimas e, pranešėjo, kuris pakeis pirmą pakeitimą, kas už, kas prieš. Elektroniniu būdu balsuojame. Balsuoti baigiame. Pakeitimas patvirtintas. Siūlau kartu balsuoti dėl 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Jau pakankamai daug. Dėl, dėl visų likusių. Kas už? Prieš. Pritarta. Dabar septintas pakeitimas. Kas už? U, prieš. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas pranešėjo, kuris pakeistų aštuntąjį e, pirminį pakeitimą, kas už prieš pritarta. Balsuome dėl 11 pakeitimo, pranešėjo pakeitimas, kuris pakeistų pirminį, kas už prieš pritarta. A, dėl 12 balsavimo, nu, tai viskas tada. Galutinis balsavimas dėl šios nuomonės, kas už prieš susilaiko nuomonė patvirtinta vienam nariui susilaikius, susveikiname pranešėją, ačiū už nuveiktą darbą. Dabar svarstysime e, nuomonę dėl programos Invest EU. Pranešėjas Konstantinas Gorastas. Hello. The floor is yours. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Ačiū, mėly kolegos. Programa InvestEU yra pagrindas, kuriuo remdamėsi mes e, siekime kurti Europos ateitį. Tai nėra nėra tiesiog programa, kuri būtų įdomi ekonomistams, įmonių vadovams ar funkcionieriams. Ši programa yra skirta kiekvienam europiečiui ir europietei, jaunimui, jaunoms šeimoms, kuriams reikia galvoti apie darželius, apie vaikų priežiūrą, apie jaunimą, kuriems reikia naujų įmonių paramos naujoms įmonėms. Tai yra e, programa skirta padėti MVI invest, konkuruoti pasaulyje. Ši programa skirta ir pacientams, kuriems reikia naujų vaistų, naujų terapijų. Ši programa skirta visiems, kurie nori e, modernioje aplinkoje, modernios struktūros aplinkoje turime išnaudoti savo kūrybingiškumą tam ir suteikti galimybės jaunai kartai mūsų vaikams užtikrinti daugiau darbo vietų, geresnių darbo vietų, geresnių atlyginimų. Būtent tam yra skirta ši programa. Tai ne vien skaičiai, nors ir tie skaičiai yra svarbus. Programos tikslas e, Mm, nors kai programa skirta nuo 21-27 metų, yra pritraukti 650 e, milijonų eurų investicijų, skurti milijonus darbo vietų ir padėti tūkstančiams mažų ir vidutinių įmonių. EFSI programos dėka kurioje kuri numatyta skirti investicijų 500 milijonų eurų, nuo dabar iki 2021 metų ir sukurti kelias milijonus darbo vietų, mes turime drįsti iš, būti dar ambicingesni ir didinti investicijų skaičių, di, skaičius. Aš manau, kad šios investicinės programos pagalba mes galėsime skirti e, e, milijardus investicijų ir sukurti milijonus darbo vietų. Turime patirties jau iš EFSI programos ir manome, kad šį darbą reikia tęsti su tam tikrais pakeitimais. Ir e, ši nuomonė yra mūsų sisteminio gilaus darbo komisijoje rezultatas palaikant dialogą su Europos komisija, Europos investicijų banku, e, su įmonių, vietos valdžios e, įmonių e, atstovais. Ir mūsų nuomonėje sakome, kad būtina, kad sanglaudos, sang, ekonominė ir teritorinė sanglauda Europos Sąjungoje e, išliktų svarbiausi programos tikslai. Komisija mano, kad 21 metais Europos Sąjunga, e, Sąjungos e, ekonomika bus viršijusi prieš krizinę situaciją. Mums reikia, kad ši programa būtų geografiškai suderinta ir mes siūlome, kad programa būtų dėgiama glaudžiai bendradarbiaujant su vietos ir regionų valdžia, o regionų komitetas turėtų tarti svarbu žodį čia taip pat, kad pasiektume geresnių rezultatų, kad skurtume daugiau darbo vietų ir kovotume su skurdu regioniniu mastu. Reikia greitai e, dirbti dėgiančią programą ir mažinti administracinę naštą. Taip pat daug dėmesio skirti mūsų sprendimų e, kokybei. Ši programa turi pastarnauti darbo vietų kūrimui, darbo vietų su geru stabiliu atlyginimu ir padėti MVI, kurios yra Europos ekonomikos pagrindas. Taip pat reikia siekti kurti infrastruktūrą ir socialinėme sektorėje. Taip pat reikia, kad ši programa prisidėtų prie kovos su klimato kaitos pasiekmėmis e, ir užtikrinti socialinę paramą, taip pat socialinio ramščio įgyvendinimą. Taip pat reikia e, plėsti skaitmeninio pastangas. E, ponios ir ponai, programa turi būti mūsų darbo avangardą. Turime didinti mūsų taip pat ekonomikos konkurencingumą turime būti technologinio vystimosi avangardą, užtikrinti įmonių gyvybiškumą ir taip pat e, išlikti pirmaujančių gretose, saugant aplinką ir socialinės apsaugos srityje. Tai reikalinga kiekvienam europiečiui ir europietijai. Ponios ir ponai, ateities Europa E, reikalauja e, žmonių, kurie e, dirbtų mūsų žmonių labui ir ateičiai. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti bendroje diskusijoje? Norinčių nematau. Tuomet periname prie balsavimo dėl pakeitimų. Siūlau balsuoti bloku nuo pirmo iki šešto pakeitimo. Kas už? Prieš. Priimta. To, toliau blokų nuo 7 iki 9 pakeitimų. Kas už? Prieš. Elektroninis balsavimas. Le vote est clos et... Balsavimas baigtas, pakeitimai atmesti. Toliau siūlau blokų balsuoti dėl pakeitimų nuo 8, 8 10 ir 11. Kas už? Prieš? Pritarta. Toliau blokų 12 ir 13 pakeitimai. Kas už? prieš pritarta. 14 kas už prieš priimta. 15 už prieš atmestas. 16 už prieš priimtas blokų 17 ir 18. Kas už? Prieš. Pritarta. 19 už. Prieš. Priimtas. 20 už. Prieš. Atmestas. Gautinis balsavimas. Kas už šią nuomonę? Kas prieš? susilaiko. Vienbalsiai patvirtintas. Sveikiname pranešėją ir jo komandą. Labai ačiū. Toliau. Europos reformų ir stabilizavimo remimo nuomonė. Ja pristatys pranešėja Olga Zrien. Ačiū. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pranešiai žodis. Program... Ačiū pirmininkė. Reformų reimimo programa Europos investicijų stabilizavimo priemonė tai yra programa, uh, kurios bendras biudžetas yra 25 milijardai eurų. Mes tikimės, kad tokiu būdu bus galima paremti prioritetinės reformas visose ES valstybėse narėse. E, trys elementai, kuriuos norėčiau akcentuoti. Visų pirma, tai yra reformų rėmimo programa, labai svarbi pagal Europos semestrą, teikiama būtų programa 22 milijardai eurų, visoms valstybėms narėms būtų skirta. E, toliau techninės pagalbos prie priemonė valstybėms, kad būtų galima stiprinti valstybių e, gebėjimus administracinius ir e, remti reformas. Tai čia eina kalba apie struktūrinio reformų rėmimą, Ir e, praeitą kartą 440 e, reformų, buvo, projek, reformų projektų buvo paremta. Tai tikrai priemonė prieinama visoms valstybėms narėms ir biudžetas yra 0,84 e, milijonų eurų. Toliau 2,16 milijardo eurų bus e, parama e, tiek finansinė, tiek techninė, specialiai skirta valstybėms narėms, kurios ėmėsi priemonių, kad būtų galima įvesti eurą. Ir čia Ponas ir ponai, turime tokią programą, kuri tikrai yra skirta paramai, kad būtų galima remti valstybių narių e, vykdomas priemonės. Yra išanalizuotas subsidiarumo principas ir struktūrinių reformų taikymo sritis yra tokia, kuri, skirtų, kuri būtų skirta padėti um, ES bendrai visoms reformoms ir iš tikrųjų tai yra su, susijęta su ES kompetencijomis, ko mes reikalavome. Reiganų komitetas atmeta uh, struktūrinių reformų rėmimą valstybės narėse, kuomet yra nespecifiška, kuomet nėra įvertinimo, kuomet e, nėra uh, iš esmės uh, remiami veiksmai europinių lygmenių, kas yra numatyta mm, ES sutartyse, kad būtų iš tikrųjų europinė kompetencija. Taigi, kai kalbama apie 21-27 metų laikotarpio sanglos politikos įgyveninimą, skaičiuojam pagal BVP vienam gyventojui, e, jaunimo nedarbą vertinant, švietimo problemas, klimato kaitos problematiką, e, migrantų prieimimo, integravimo priemonę priemonės. Tai čia tie kriterijai leistų padėti tinkamai paskirsti lėšas. Mes norime užtikrinti nuoseklumą ir norime, kad būtų atsižvelgta į tuos faktus, kad e, yra apčiuopiamų reformų gyveninta kai kuriuose valstybėse narėse, ypač prisijungiant prie eurozonos. Ir todėl galbūt ir kai kuriuose jau dabar eurozonos valstybėse narise dar reikėtų skirti e, paramos. Reikia dar akcentuoti vieną dalyką. E, reformų rėmimo programa tai nėra investicijų programa lygintina ESI. Todėl bendra finansavimo lygis 100 procentų yra numatytas ir čia gali mm, susidaryti tokia situacija, kuomet būtų uh, mechaninis atmetimo mechanizmas pritaikytas, jeigu tokie pervedimo mechanizmai būtų išlaikyti. Tai, taigi reikia mm, numatyti, kad taip neturėtų būti. Toliau reikia kalboti, kalbėti apie Europos e, semestrą, kad būtų paremtos tokios reformos, kurios paremtų augimą. Na ir dar vienas elementas, kas yra labai svarbus Vietos regioniai valdžiai labai svarbu yra stiprinti uh, miestų ir regionų institucijų administracinius gebėjimus, nes iš tikrųjų tai buvo išryškinta, kad būtent čia yra silpnoji grandis priemonių gyvendinimo procesuose. Uh, labai svarbu, aišku, atspindėti regionų komiteto e, valią, kad būtų norą užtikrinti, kad regionų plėtra būtų labiau skatinama. Pabaigai norėčiau padėkoti kolegoms už puikų darbą e, dėl reformų rėmimo programos, kuri buvo pristatyta Europos parlamente. Mes dirbame su ponia Kardazija Bal ir ponia Nachtė Bal iš Europos parlamento. Uh, Ir iš tikrųjų jos labai įsiklausė į mūsų pageidavimus ir aš manau, kad tokiu būdu bus e, bendras tekstas tikrai labai sėkmingai judės į priekį. Mm, mūsų pozicijos labai artimos ir turėjome galimybę taip pat susitikti ir su Europos ekonomikos socialinių reikalų komiteto atstovais, kurie labai įsiklausė irgi į mūsų nuomonę, kadangi mes išreiškėme vietos ir regionės valdžios institucijų nuomonę. Aš manau, kad tikrai darbas buvo techninis, bet labai svarbus ir dar kartą mes galėjome parodyti, kad e, regionų komitetas bando prisidėti prie viso bendro institucijų darbo, užtikrinant jų nuoseklumą ir efektyvumą. Dar kartą dėkoju e, visam mūsų sekretoriui, mano komandai ir Kler, kur, e, kurių pagalba aš tikrai labai daug nuveikiau. Ačiū, ar būtų norinčių pasisakyti bendrose diskusijose. Nematau prašančių žodžio, tai tuomet e, periname prie mm, pakeitimų. Siūlyčiau balsuoti blokų dėl pirmo ir trečio pakeitimų kartu, kas už, kas prieš priimta. Antras pakeitimas, kas už kas prieš atmesta. Siūlyčiau kartu balsuoti dėl ketvirto ir septinto pakeitimo, kas už, kas prieš priimta. Penktas pakeitimas, jeigu jį patvirtinsim, atkris šeštas, kas už, kas prieš atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš priimta. Aštuntas pakeitimas. Jeigu jį patvirtinsim atkris devintas, kas už, prieš, priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Galutinis balsavimas dėl visos nuomonės, kas už, kas prieš šią nuomonę, kas susilaiko. Nuomonė yra mm, priimta didelė balsų dauguma. Sveikiname pranešėją ir visą jos komandą. Ačiū. Toliau nuomonė dėl plėtros dokumentų rinkinio. Pranešėjas yra Franko Jakob. Make it Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Pranešėjau žodis jums. Grazie, eh, Presidente. Innanzitutto. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti sekretariatui už suteiktą pagalbą rengiant šią nuomonę. Taip pat norėčiau padėkoti mano ekspertams ir uh, visoms institucijoms, e, Europos komisijai, Bulgarijos, Austrijos atstovams, pirmininkant tarybai, e, šalių kandidačių atstovams, ambasadoms, taip pat regioninio bendarbiavimo organizacijoms, vietos regioninės valdžios atstovams, asociacijoms iš Salda ir kitų piečių regionų tikrai mm, nuolat mm, keitėme formuluotės ir daug redakcinio buvo darbo, tikrai darbas buvo didelis, buvo priimta daug svarbių sprendimų. Taip pat birželio 22 buvo priimtos tarybos išvados, dėl Albanijos, Bosnijos Jugoslavijos Respublikos Makedonijos um, stojimo dėrybų. Iš tikrųjų, jau kitais metais uh, įmanoma, kad bus uh, pradėtos tos dėrybos. Uh, taip pat buvo istorinis susitarimas sudarytas dėl Būsios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pavadinimo. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus įvykiai ir, ir Makedonijos valdžios pozicija buvo labai svarbi. Ir, ir, Mm, ypatingos padėties sustabdymas, taip pat ir, ir, ir Turkijos situacija, Bosnija, Hercegovina. Um, na, čia labai ypatingų gal kažkokių pasikeitimų nestebėjome demokratizacijos, taikos stiprinimo kontekste tose valstybėse. Mm, Bet toliau SIVEX komisijos diskusijos įvyko, rugsėjį e, buvo uh, atvirai pasikeista nuomonėmis e, ir um, tengiamės atsižvelgti į visų narių pakeitimus. Apibendrinamas norėčiau pasakyti, kad e, plėtros programa ir toliau išlieka e, pirmenybė, prioritetinės rytim ES. Teisinės valstybės principas, demokratija, žmogaus teisės tai yra labai svarbus dalykai ES. Ir tikrai galime uh, plačiai paremti komisijos pasiūlymus, tačiau mes taip pat savo nuomonį akcentuojame vietos ir regionės valdžios institucijų vaidmenį. Tau ne kartą esame sakę ir norėtumėm pakartoti. Ir nariai tą nekartą sakė įvairiose darbo grupėse, kurios dirba su šalimis kandidatėmis ir potencialėmis šalimis kandidatėmis. Uh, Taigi, iš tikrųjų, darbo buvo daug, susitikimo buvo daug ir labai svarbu, kad vietos ir regioninė valdžia galėtų suvaidinti tinkamų vaidmenį mm, plėtros procesuose plėtra yra e, tai, kas turėtų duoti daugiausia naudos regionams, kiekvienam žmogui. Iš tikrųjų labai svarbu, ką e, reiškia e, ta plėtra, narystė. Tai yra ne vien tik tai instituciniai kažkokie pasikeitimai, tai yra tai, kur piliečiai turėtų jaustis iš tikrųjų įsitraukę, dalyvaujantis visų procesų dalyviai. Ir tiesioginio bendradarbiavimo priemonės yra labai svarbios. Uh, Labai svarbu, kad vietos regionų valdžios institucijos galėtų įsitraukti betarpiškai į pasirinkimo narystį procesą ir, ir visų šių priemonių gyveninimą. Taigi labai svarbu yra užtikrinti jų dalyvavimą. Regioninis planavimas turi būti suaktyvintas, pradėtas vėl tas procesas, kad būtų sukurtos galimybės uh, sukurti mm, visą naują gebėjimų, pajėgumų erdvę, kad būtų po visą Europą pasidalyta mūsų patirtimi su įvairiomis institucijomis, ekonominės valdysenos, administracinių gebėjimų srityje, taip pat ir vietos regioninių lygmenių. Mm, plėtra atveria labai daug galimybių ir e, migrantus srautų, pavyzdžiui, valdymas Serbijoje ar Turkijoje. Čia galim pasidžiaugti tam tikrą pažangą. Buvo priimta, aišku, daug įvairių priemonių, bet viskas, žinoma, priklausys nuo vietos regionės valdžios gebėjimų dirbti šioje srityje. Toliau bendarbiavimas kultūros srityje, bendros gynybos srityje. Reikia prisiminti, kad mus vienyje kultūros paveldas, kultūros vertybės. Toliau vakarų Balkanai, gal čia prie konkretesnių momentų perėsiu, stipriosios silpnosios pusės kiekvienoje valstybėje yra aptartos, yra priimta tam tikrų sprendimų šiais metais, kaip jau minėjau. Aš tikiuosi, kad šis procesas vėl įgaus pagreitį ir gal bus išsklaidytas tam tikras pesimizmas, kuris kažkiek buvo juntamas Toliau Turkija. E, čia galbūt yra toks tarsi žingsnelis atgal. E, tam tikras galbūt nusigrėžimas, mm, e, vertinant Turkijos poziciją dėl galimos, dėl galimo stojimo. Bet, na, tikimės, kad galbūt situacija pasikeis ateityje, galbūt vėl jie sugrįž prie mm, e, savo ankstesnių siekių. Pirmininkas prašo jau apibendrinti. Gerai, tai paskutiniai tada pastebėjimai. Serbija, čia mes matome tikrai mm, svarbaus situacijos pagerėjimo, ypač įtraukiant e, vietos regionės valdžios institucijas. Ačiū, gal kažkas norėtų pasisakyti bendrose diskusijose. Nematau prašančių žodžio, tai tada pereikime prie pakeitimų svarstymų. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Trečias pranešėjo pakeitimas, kuris pakeičia trečią pakeitimą, kas už, kas prieš, atmesta priimta. Ketvirtas pranešėjo pakeitimas, kuris pakeičia ketvirtą pakeitimą. Kas už, kas prieš, priimta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Siūlyčiau dabar blokų kartu balsuoti nuo 7 iki 11 pakeitimų, kas už, kas prieš priimta. Ir dabar balsuosime dėl visos nuomonės, kas už visą nuomonę, kas prieš susilaiko. Nuomonė patvirtinta vieningai, sveikiname pranešė ir visą jo komandą. Nous en venons maintenant à l'avis de notre collègue. Perėsime prie kolegos Žanliuk Van Ras e, nuomonės dėl e, e, skaitinės ekonomikos apmokestinimo. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Pranešėjau, jums suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai pristatysiu e, klausimo problematiką. Skaitmeninė erdvė veikiančios įmonės moka labai e, mažai mokesčių ir yra žymiai palankesnėje konkurencinėje padėtyje, ypač su smulkio verslo atstovais, kurie turi mokėti daug didesnius mokesčius. Taigi, šią nuomonę kalbama apie įmonės, kurios kūrė specializuotas skaitmeninės priemonės ir teikia paslaugas, tačiau panašu, kad dabar skirtingos Europos šalis ėmėsi iniciatyvos savarankiškai apmokestinti šias įmonės ir tie mokesčiai nėra vienodi. Komisija todėl ėmėsi <clears throat> iniciatyvos siekdama harmonizuoti e, šios naujosius mokesčius, e, jokių būdų nemėgindama apriboti valstybių <clears throat> narių galimybės E, savo mokesčių e, sistemas tvirtinti. E, tačiau pirmiausia, čia mums reikia siekti vengti dvigubo apmokestinimo, užtikrinti, kad mokesčių aprieptis būtų daugmaž vienoda, būtų tie mokesčiai taikomi panašioms ar toms pačioms įmonėms. Taip pat reikia atsižvelgti, kad nemaža dalis skaitmeninėje erdvėje veikiančių įmonių neuždirba pelno. Šios, šio apmokestinimo specifiškumas yra susijęs su, su tuo, kad e, mokesčiai turės būti mokami <clears throat> ne toje vietoje ar šalyje, kur uh, produktas ar paslauga yra sukūriama, o toje vietoje, kur jis yra nusiperkamas ar įsigijamas. Taigi, prie šios naujos sistemos turės įmonės pakankamai ženkliai prisitaikyti. Yra numatoma šioje nuomonėje problemos dviejopas sprendimas, ilgalaikis ir trumpalaikis. Gera žinia yra ta, kad e, pasaulio mastu 20 metais e, tas e, klausimas turėtų būti sprendžiamas, ypač siekiant užkirsti kelią mokesčių vengimui ir e, tarptautinės organizacijos <clears throat> e, turėtų atitinkamas priemonės iki 20 metų įdėkti. Junktinės valstijos taip pat ketina prisijungti Europoje. Mes tikimės, kad nuo 20-21 metų jau bus e, pasiektas atitinkamas <clears throat> susitarimas bendras, e, taigi komisija ėmėsi tinkamos iniciatyvos. siekiant tinkamai apmokestinti skaitmės dėl veikiančias įmonės. Mes e, kalbėjome su pirmininkaujančia Austrija ir tikimės, kad iki jos pirmininkavimo pabaigos tai trumpalaikiai sprendimai bus patvirtinti. Už vakar Europos parlamente buvo atitinkamas pranešimas, taip pat patvirtintas ir aš tikiuosi, kad mes taip pat šią nuomonę patvirtinsime, atsižvelgdami į tas pastabas, kurias aš ką tik paminėjau. Ačiū. Taip pat už tai, kad neviršėjote jums skirto kalbėjimo laiko ir kadangi taip atsitinka retai, tai um, reikia tai į, atkreipti ypatingą dėmesį, kas nori dalyvauti bendrosiuose e, diskusijose šių klausimų. Nematau norinčių kalbėti, taigi pradėkime balsuoti dėl pakeitimų, siūlau bendrai balsuoti dėl pranešėjo pakeitimų pirmojo ir antrojo kuriais būtų, jeigu jie būtų patvirtinti, pakeisti ket, pirmas, antras e, ir ketvirtas pirminiai pakeitimai, kas už, kas prieš susilaiko <clears throat> pritarta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pakeitimas atmestas. Penktasis pakeitimas, kas už prieš. Pritartas šeštasis pakeitimas, kas už prieš. Pritartas. Galutinis balsavimas dėl visos nuomonės, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta didelė balsų daugumas sveikiname pranešėją ir dėkojame už atliktą darbą. Kis darbo tvarkės klausimas e, yra nuomonė dėl tvaraus augimo finansavimo pranešėjas yra Tyla Gundlot. Pane pranešėjau, galite kalbėti. Pone pirmininkė, mėly kolegos, gerbiami ponės ir ponai, džiaugiuosi galėdamas šiandien pristatyti savo nuomonės projektą dėl veiksmų plano skirto tvaraus augimo finansavimui. Ši nuomonė numatomas iniciatyvos apriepia ištisą priemonių rinkinį susijusius su tvaraus vystimas iniciatyvomis Europos Sąjungoje, jos yra labai reikalingos. Ekspertai konstatuoja, kad reikia tikėtis <clears throat> klimato atšilimo 3,2 procentai šiltnamio efekto dujų išmetamas kiekis yra didesnis nei bet kada anksčiau, taip teigia jungtinės tautos ir nepaisant pasaulio klimato tarybos rekomendacijų, negalima tikėtis, kad temperatūra, temperatūros kilimą sustabdysime iki pusantro e, laipsnio ledynai. Ašigaliuose 36 e, procentais nuo 13 metų e, sumažėjo jų apimtis, todėl būtina skirti dėmesį tvaraus vystimosi finansavimui, o tai reiškia, kad būtina nukreipti kapitalos rautus į tvarias investicijas. Komisija e, siūlo tam pasitelkti finansavimo e, sistemą, mm, užkirtant kelią netinkamus veiksmams. 16 metų komunikate komisija mm, pasisako už šimtųjų tautų darbo atvarkės 400 metų nuostatų įtraukimą e, į visas europinės strategijas kalbant apie tvaraus e, vystimosi tikslus. Šioje nuomonėje tokia komisijos iniciatyva yra palaikomas siekiant e, sutelkti e, privataus viešojo sektoriaus investuotojų pastangas ir užpildyti tą didžiulę klimato kaitos srityje atsidariusią spragą, investuoti taip pat ir tinkamus tvarius finansavimo produktus, užtikrinti didesnį skaidrumą šioje srityje, nes iki šiol kyla klausimas, kaip investicijas suderinti tarpusavyje įvairius aplinkosauginius, socialinius ir valdymo e, aspektus. Kies klausimas yra finansinių rizikų susijusių su ekologiniais ir socialiniais iššūkiais valdymas. Atsižvelgiant į klimato kaitos procesus, jau dabar kyla grėsmė dėl ekonominio nestabilumo ir e, ekonominių nuostolių. Taip pat e, kyla grėsmė kapitalo rinkų sąjungos stabilumui. Dešimtimi siūlomų priemonių siekiama klasifikuoti e, tvaraus ekonominio vystimos ir veiklos sistemas. 19 metais komisija nori parengti kriterijų katalogą tvaraus e, e, augimo finansavimo sieksime susitarti dėl to, kokia ekonominė veikla gali būti laikoma tvaria ir gali tapti kitų ekonominio stabilumą užtikrinančių veiklų pagrindų. Antrasis žingsnis e, arba kiti žingsniai turėtų būti susijęs su aplinkosauginėmis ir socialinės politikos e, sritimis. Nepakanka orientuotis vien tik tai klimato, e, kova su klimato kaita ir aplinkosauga tvarumas man yra susijęs ne vien tik su žalia spalva, turi apriepti taip pat ir <clears throat> bankus, e, labdaros organizacijas, bažnytinės organizacijas ir ši pozicija atsispindi taip pat ir mano nuomonė. Tvarumas turi apriepti visas gyvenimo e, sritis ir reikia vadovautis pirmiausia jungtinių tautų e, tvarumo politikos tikslais. Čia reikia prisimti ekonominę socialinę atsakomybę atsižvelgti e, į būtinybę patenkinti dabartinius kartos poreikius, nekant grėsmės ateities kartoms. Mūsų pastangos užtikrinti e, tvarumą turėtų būti gyvendinamos teikiant paramą komisijos e, pasiūlymams, siekiant užkirsti kelią bendrosios rinkos iškraipimams, skatinant <clears throat> įvairius ekologinius projektus, siekiant užtikrinti galimybę teikti ekologinius ekologinės paskolas, nors kol kas nėra aiškiai apibriešta, kaip jos turėtų atrodyti. Mes pirmiausia turime užtikrinti, kad gamyba vyktų užtikrinus tinkamas darbo ir gamybos sąlygas, taip pat pardavimo ir vartojimo sąlygas. Taigi <clears throat> dabar nustatyti kriterijai e, visose šitose srityse pirmiausia turi būti skirti e, klimato atšilimui mažinti bent jau iki dviejų e, laipsnių. Ir pirmiausia, tam turime skirti kompensavimą, tiek būtų mano pastabų. Ačiū. Bendra diskusija nori dalyvauti kolega Martinės Alegvi. Kolegė. Pana pirmininkė, gerbiamas pranešėjau. Norėčiau atkreipti dėmesį e, į vietos valdžios institucijų svarbą užtikrinant tvarumą. Čia kalbame apie teisinę priemonę, kurią pastelkus būtų e, įvertinamos investicijos į tvarumą. Manau, kad komisija, komisijos iniciatyva reiškia tik proceso pradžioje kalbama apie aplinkos sauginius, ekologinius dalykus, apie tai kalbėjo taip pat ir pranešėjas, tačiau visi aspektai susijęs su socialinė politika, švietimas, socialiniai klausimai, užimtumas taip pat yra labai svarbus, kalbant apie tvarų vystimasi. Nacionalinės valdžios institucijos e, taip pat turi tam tikras e, įgaliojimų E, kompetencijų sritis prievalės turime investuoti į vandens valymą, e, šiukšlių tvarkymą, energetiką, taip pat turime nemažai funkcijų užimtumo, sveikatos apsaugos ir švietimo srityse. Manau, kad e, šias veiklas taip pat būtų galima priskirti tvarumo sryčiai. Kalbant apie bendrųjų rodiklių vertinimą, kriterijų vertinimą, jie turi būti vienodi tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Jeigu to pasieksime, tuomet galėsime vertinti ir vykdomų investicijų veiksmingumą, kad galėtume iš tiesų įrodyti, kad tos investicijos skirtos tvarumui skatinti. Tokios būtų mano pastabos. Ačiū. Kristof Rujon dabar kalbės. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Iš tiesų, Mums svarbu ieškoti sprendimų siekiant suderinti pirkamosios galios išsaugojimo <clears throat> ir planetos išsaugojimo klausimus tarpusavėje su. Ir manau, kad netvarios investicijos būtų viena iš šios problemos sprendimo galimybių, siekiant taip pat ir nesvarstyti, nešvaistyti viešojo sektoriaus e, e, pinigų tam, kad ir toliau galėtų veikti ta sistema, kuri yra grindžiama iškastiniu kūru. Taigi, manau, būtina galvoti ne tik apie tai, kaip išvengti pasaulio pabaigos ir planetos žlugdymo, tačiau taip pat ir <clears throat> galvoti apie mūsų piliečius, kurie turi kiekvieną mėnesį tenkti sudurti galą su galu. Ačiū, daugiau nematau norinčių kalbėti. Dabar galėsime pradėti balsavimus dėl pakeitimų. Siūlau balsuoti bendrai dėl pakeitimo nuo 1 iki 3. Dėl 1 ir 3, tiksliau, kas už prieš susilaiko pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta pritarta. Dabar bendrai balsuojama dėl 5 ir 6 už prieš susilaiko pritarta. Septintasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Devintasis pakeitimas už prieš. Pritarta dešimtasis, kas už prieš pritarta galtinis balsavimas dėl šios nuomonės projekto, kas už prieš susilaiko nuomonė patvirtinta vienbalsiai sveikiname pranešėją ir jo komandą. Nous en venons maintenant. Toliau periname prie nuomonės dėl atsakomybės už vietos energetiką modelių ir vietos energetikų bendruomenių vaidmens vykstant energetikos pertvarkai Europoje. Tai yra nuomonė savo iniciatyva, kurią pristatys pranešėja Marijana Gajų. Vous avez la parole. Prašom, ponia pranešėja, jums žodis. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați. Labai ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos, dėkoju už galimybę pristatyti jums šią nuomonę tuomet, kuomet čia Europos parlamente, kur esame, Rumunija mini savo šimtasias e, Rumunijos suvienijimo metinės. Ir todėl vietos valdžios atstovai, kurie laikinai vadovauja, tam tikrą laiką vadovauja savo bendruomenėms, mes pristatome jums savo pranešimą apie socialinį ir ekonominį vystimąsi mūsų bendruomenėse ir siekiant užtikrinti mūsų piliečių, kurios atstovaujame gerovę ir nacionalinės ekonomikos konkurencingumą, ekonomikos, kuriai reikia e, pigesnės energijos ir uh, taip pat priemonių užtikrinti aplinkos apsaugą. Vietos bendruomenių veiksmai siek, turi užtikrinti energijos aprūpinimą bendruomenėje ir to aprūpinimo tinkamą panaudojimą, siekiant panaudoti vietos išteklius. Vietos ir regioninė valdžia gali prisidėti prie ES ir nacionalinės politikos, e, keldamas papildomus tikslus dėl vietos energijos bendruomenės įnašo į energetikos sektorių. Daugelis miestų yra merų iniciatyvos dalyviai, kur kalbama apie tvarius veiksmus energetikos ir klimato srityje. Šis tikslas vertina svarbiausius būdus ir kliūtis, su kuriais susiduria vietos bendruomenės šioje srityje. Ir kalbam, reikia galvoti apie mūsų politinę poziciją, didinant vietos bendruomenių vaidmenį šioje srityje. Ir todėl aš noriu padėkoti Envi komiteto nariams už jų susidomėjimą mūsų pranešimo projektu, mūsų nuomonės projektu viso tos nuomonės rengimo proceso metu ir jo tvirtinimo aplinkos komitete komisijoje metu. Aš noriu padėkoti Endi sekretariatui ir koordinatoriams. Svarbu pastebėti, kad e, aš čia pastebiu štai, ką vietos energetikos bendruomenės turi skirtingų būdų veikti, steigiant partnerystės tarp bendruomenių, steigiant kooperatyvus, ribotos atsakomybės bendrovės. ir e, privačias įmonės. Visa tai gali padėti vietos bendrovėms veikti. Vietos energetikos projektai yra priemonės plėtoti vietinius išteklius, kas yra galimybė panaudoti vietos socialinį kapitalą, kurti, generuoti pajamas ir taip pat e, mažinti energetinį skurdą. Ir Dėl to vietos energetinės bendruomenės yra siejamos su energijos demokratijos savoka. Ši savoka e, atkreipia dėmesį į vartotojų ir gamintojų tendencijas ir siekia vaidinti svarbesnį vaidmenį energetikos sektorėje. ir tai yra susijęs su švaresnės aplinkos kūrimo tikslu. Tai yra labai svarbu visiems, bet aišku, labiausiai svarbiausia tai yra mūsų vaikų ateičiai didesnio piliečių skaičiaus įtraukimas į tvarios energijos generavimą prisideda prie adekvačios energetikos politikos, kurią remtų visuomenė. Kai kurių <clears throat> bendrovinių pavyzdys įrodo, per geros praktikos pavyzdžius, kad tai yra svarbu Austrijoje. Mes įstikiname, ką gali duoti tokie projektai, kokią naudą vietos valdžiai E, tai duoda, kuomet sutaupamos svarbios sumos ir vėliau investuojamos į infrastruktūros projektus, mokslinio tyrimus ir e, plėtrą. E, mūsų nuomonė siūloma, siūlomas vairios rekomendacijos. raginame daugiau atsakomybės prisimti, generuojant elektrą vietos lygmenių. Tai turėtų būti standartas energijos politikos srityje, ypač kai kalbame apie atsinaujančią energetiką ir garantuojant paramos priemonės. Taip pat e, pasiūlyti aštuoni pakeitimai. Aš e, pritariu daugumai iš jų, bet e, dviems pakeitimams nepritariu Tai yra šeštasis pakeitimas, kuris yra per daug ribojantis. Jis siekia išbraukti nuorodą į finansinės paramos mechanizmus. Taip pat aš nepritariu aštuntajam pakeitimui, kuris yra taip pat ribojančio pobūdžio dėl to, kad, kad tinklo apsauga gali reikšti esamų struktūrų apsaugą ar vietos tinklo savininkų apsaugą, tai gali kelti problemų naujovėms. Labai ačiū, kas norėtų sudalyvauti bendroje diskusijoje. Nematau prašymų pasisakyti, taigi balsuojame dėl pranešimų. Siūlau balsuoti blokų nuo 1 iki 5, kas už, prieš, pritarta, šeštas pakeitimas, kas už, prieš, Elektroninis balsavimas. Baigiame. Pakeitimas atmestas. Septintas pakeitimas kas už. Prieš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 Balsavimas baigtas, atmestas pra, pra, pakeitimas, galtinis balsavimas, kas už, prieš, susilaiko. Nuomonė patvirtina ta, vienam susilaikius. Sveikiname pranešėją ir jos komandą. Ačiū Jums už padarytą darbą. Nous en venons Toliau 22 klausimas. Pasiūlymas dėl reglamento, dėl pakartotinio vandens naudojimo minimalių reikalavimų. Ir kviečiu pranešėjai Aldrič Vlasak ateiti čia į tribūną. Prašom pranešėjų, jums žodis. Pane předsedo, dámy a pánové, do... Pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau pristatyti labai svarbų dokumentą skirtą vandens pakartotiniam naudojimui. Šis dokumentas e, buvo parinktas svarbus ne tik dėl klimato kaitos, bet ir dėl, to, dėl vandens trūkumo valstybės narėse ir pastangų naudoti pakartotiniu, pakartotiniu būdu vandenį žemės ūkyje taip pat. Dabartiniai teisės aktai skirti šiai problemai egzistuoja tik šešiose valstybės narėse. Ir todėl šią problemą reikia spręsti bendriau kad e, žemės ūkėje būtų galima pakartotinai nu, būdu naudoti vandenį ir kitose valstybės narėse. Toks vanduo yra prieinamas bet kada, skirtingai nuo gruntinio ar giluminio vandens, kurio gali trūkti sausais, sausrų metu. Dar kitas aspektas, kuris susijęs su šio tokio vandens panaudojimu reiškia, kad toks vanduo gali būti e, panaudotas ir nemokamai išleidžiamas į aplinką. Mano pranešime analizuojama komisijos argumentai dėl tokio vandens pakartotinio naudojimo, siekiant užtikrinti maisto saugą, saugos reikalavimus. ir e, tokią vandens panaudojimą e, drekinimui viešosios erdvėse. Taip pat kalbame apie atsakomybę panaudojant tokį vandenį, kuri tenka ne tik vandens valymo renginių savininkams, bet ir kitiems. Ponas ir ponai, pateikti du pakeitimai mano nuomonėje Aptarėme juos su pakeitimu autoriumi ir siūloma pateikti pakeitimą žodžiu. O visi kiti komentarai išgirsti per diskusijas šio klausimu buvo įtraukti jau į nuomonės tekstą. Pabaigai norėčiau padėkoti visiems e, ekspertams ir visiems kitiems dalyvavusiems aptariant šį svarbų dokumentą. Ir dabar teikiu šį, šią nuomonę jūsų e, dėmesiui, atsižvelgiant į tai, kad į jūsų nuomonės atsižvelgta. E, ačiū dabar. Pir... Kirsten Bill pir... noriu dalyvauti diskusiją. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai už puikų bendradarbiavimą e, rengiant pakeitimus. Pradėjome tekste Jeigu kalbėsime apie galutinį vandens panaudojimą, sakoma, kad turime kreiptis į vietos valdžią, kad būtų išduotas leidimas. Ką turime dabar, yra gera sistema, tai reiškia, kad tikrinama, kaip saugomas vanduo, todėl svarbu, kad būtų vieša institucija, kuri prižiūrėtų vandens naudojimą. Mums nepakanka, kad būtų pateiktas pranešimas, kad ketini naudoti pakartotinai vandenį. Ir džiaugiamės, kad žodėme kompromise, kurį na, pasakėme su pranešėju, bus įmanoma valstybėms narėms spręsti. Dar būtų teikiamas tiesiog pranešimas ar prašoma leidimą, leidimo pakartotinai duoti vandenį. Taigi mes pritarėme tam žodiniam pakeitimui, mums tai svarbu siekiant užtikrinti vartotojų saugumą, nes yra buvę ir mirčių, kuomet e, buvo drekinami e, drėkinamos daržovės, e, pakartotinai vadinau vandenį be tokių patikrinimų. Ačiū, ar kas nors dar nori kalbėti šią temą? Ne, tuomet pereiname prie balsavimo dėl pakeitimų. Pirmasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu Ir žodinį praneš... pakeitimą pristatys mūsų pranešėjas. Na, aš manau, kad čia nereikia nieko komentuoti, nes prieš tai kalbėjusi kolegija labai aiškiai paaiškino pakeitimo esmę, pasiekėme susitarimą ir dabar valstybės narės pačios spręs, ar jos reikalaus tik pranešimo, ar turės būti išduodamas leidimas. Ačiū, kas už e, pakeitimą, su žodiniu pakeitimu, žodiniu kompromisu, kas prieš. Patvirtintas. Toliau antras pakeitimas, kuriam yra taip pat teikiamas žodinis kompromisas. Na, čia yra šiaip jau tas pats dalykas kaip ir anksčiau. Pirmoji atveju, kas už, kas prieš. Pritarta. Trečias pakeitimas, kas už? Prieš. Elektroninis balsavimas. Le vote est clos et l'amendement. Balsavimas baigtas, praneš, pakeitimas atmestas. Ketvirtas pakeitimas, kas už? Prieš. Pritarta. Galutinis balsavimas, kas už šią nuomonę? Kas prieš? Susilaiko. Nuomonė patvirtinta labai didelę daugumą. Sveikinu pranešėją ir jo komandą. Nous en venons maintenant à l'avis. Dabar pereiname prie Andrės Jadrė nuomonės dėl ES kosmoso programos ir ES kosmoso programos agentūros.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 austatud komitee president head liikmed ja täiskogu külaline. pirmininkė nariai svečiai europos kosmoso programa yra labai svarbi europai mm, piliečiams regionams kiekvienam žmogui Europos kosmoso programa leidžia mums pasinaudoti skaitminio pasaulio pasiekimais. Europos kosmoso programa yra išties vertinga visiems regionų komiteto nariams, miestams, regionų institucijoms, kiekvienam iš mūsų. Ji yra svarbi. Galbūt šiandien mes to mm, nepri, nepastebime, bet iš tikrųjų kosmoso erdvės pasiekimai yra las, labai svarbus mums visiems. Mes galime naudotis išmaniaisiais renginiais, telefonais, šio laikinio pasaulio e, visais patogumais. Taigi e, reikia pasakyti, kad ES yra e, sukūrusi pavyzdinių kosmoso programų Kopernikos, Galilėjo, Egnos Um, SST, GovSatcom ir tokių iniciatyvų dėka mes galime sukaupti daugiau duomenų ir efektyviau juos panaudoti, kad būtų kūriamos iš ties geros paslaugos. Mm, kosmoso technologijos yra labai svarbios kaip įgalinančios technologijos. Uh, kosmos kosmoso mm, technologijų panaudojimas įgauna vis daugiau svarbos ir vis daugiau privataus sektoriaus subjektų įsitraukia į šią veiklą. Todėl e, valstybinis ir privatus sektorius turėtų bendarbiauti taip pat ir e, kosmoso erdvės technologijos rytyje. Aišku, kol kas dar e, duomenų yra mažokai, dar trūksta įvairių technologijų panaudojimo įvairiose srityse. Tačiau dėmesys vis daugiau yra skiriamas šiam sektoriui ir todėl parengėme nuomonę šio klausimu. Mes kalbame dabar apie geresnį reguliavimą kosmoso strategijos, kalbame apie priemonės, kurios, skirtų, kurios leistų sukurti naujas programas ir 16 milijardų paskirstyti kosmoso politikai. Govsat.com yra labai svarbi programa komunikavimo srityje, būtent ten, kur kitos technologijos nėra prieinamos. Tai pat tai labai svarbu stebint, pavyzdžiui, mm, įvairius objektus erdvėje. Tai toliau Agnos, Agnos programą paminėčiau, palidovinės vietos nustatymą statymo, navigacijos sistemas paminėčiau. Labai svarbu, kad Europa ir toliau galėtų mm, kurti savo sprendimus kosmoso erdvės technologijų srityje. Todėl paminėčiau Europos kosmoso agentūrą. Yra nerimaujama, kad ši agentūra dubliuose esą uh, E, veiklą. Tačiau iš tikrųjų Europos komisija pasakė, kad dubliavimosi nebus ir bus sukurta pridėtinė vertė. Mes laikomės tos pačios nuomonės, mes galvojame, kad reikia mm, geriau panaudoti uh, visus duomenis, žemės stebėjimo duomenis, geriau panaudoti duomenų paskirstimo tinklus ir smulkios kompanijos galėtų taip pat geriau pasinaudoti to, bet kol kas nėra aišku, kaip to pasiekti. Be to, vietos ir regionė valdžia turėtų būti įtraukta į, vairi, į kosmoso technologijų panaudojimą įvairiose srityse, pavyzdžiui, žemės ūkija ir kitur, nes um, žemės stebėjimo sistemų pagalba galima sukaupti labai svarbių duomenų, galima užtikrinti glaudesnį ryšį su mokslu, technologijomis, kosmoso technologijomis ir sukaupta informacija bus labai pravarti e, verslo srityje. Europa turi būti lyderė šioje srityje ir mes turėtumėm galvoti, kaip panaudoti novatoriškas finansinės priemonės mm, ir kaip tai padaryti koordinuojant veiklą, e, sukuriant tinkamą, palankę aplinką šioms technologijoms plėtotis reikia pasitelkti reikalingas finansinės priemonės, kad padėtumėm ir mažoms vidutinėms įmonėms, kad jos galėtų geriau panaudoti kosmoso technologijas. Konkretus pavyzdys prieš tris dienas. E, 20.32 vakare kosmoso raketa pakėlė e, naują palidovą SEO jaunų Estijos mokslininkų sukurta antena buvo paleista į erdvę. Tai labai svarbus pasiekimas. Dabar, aišku, lauksime kitų metų pradžios ir tos palidovinės antenos uh, nuotraukų, kameros e, nuotraukos jau pasieks mus ir gausime labai svarbios informacijos. Iš tikrųjų, jauni Estijos mokslininkai sukūrė aukščiausios rūšės sprendimus kosmoso technologijos rytyje. Dėkoju visiems už bendrą darbą rengiant šią nuomonę. Ačiū, kas norėtų pasisakyti bendrose diskusijose. Verdu. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Um, dank u wel. Ačiū pirmininkui, e, ačiū pranešėjai už puikiai parengtą nuomonę, kurioje uh, pabrėžiama kosmoso programos svarba mūsų regionams. E, atrodo, kad šis rytis tikrai pakankamai toli yra nuo mūsų nutolusi, tačiau <clears throat> jūs šioje nuomonėje labai puikiai atkreipėte dėmesį į tai, e, kokia yra didelė šios programos svarba mūsų miestams ir regionams, už tai noriu padėkoti. Ačiū, kas dar norėtų pasisakyti, daugiau prašančių žodžių nematau. Ne, prašom. Dėkoju. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjų už tikrai kokybišką e, tekstą. Jis akcentuoja, kad e, tai, kad ES turi būti tikra lyderė šioje srityje. Ir aš norėčiau pasakyti, kad šiandien uh, Iš tikrųjų, kosmoso srityje keltini tie patys klausimai, kaip ir 50 metais ES kūrėjai kėlė, kurdami Europos anglių plieno sąjungą. Tai yra bendros rinkos sukūrimas ir tai, kas aktualu, išlieka aktualu ir šiandien. 2009 metais sukūrėme um, ES naujas kompetencijas pagal Lisabono sutartį ir buvo daug pastangų sudėta, kad uh, E, su Europos kosmoso agentūra sukurtos e, tarp vyriausybinės funkcijos būtų į ES lygmenį pakeltas, tačiau dešimt metų praėjo ir iš tikrųjų nedaug kas yra padaryta šioje srityje, kad Europos kosmoso politika iš tikrųjų taptų europinė. O šiandien tikrai turime tokius mechanizmus, kurie leistų mums tinkamai valdyti kosmoso politiką europinių lygmenių. Dabar kol kas mes susidurėme su kliūtimis ir matome, kad kitose žemynuose viskas perina į privačias rankas. Mes turime suverenumą darnumo priemonės ir tikro viso mūsų žemynų plėtojimo įrankius, kurie galėtų tarnauti 500 milijonų piliečių labui. Taigi aš manau, kad šios diskusijos turėtų akcentuoti tai, kad mes realiai norime per atimiausius metus e, pasistumėti į priekį, kad Europos kosmoso agentūra ir Europos Sąjunga iš tikrųjų suartėtų ir atvertų naują kelią dirbti šioje srityje, daug sparčiau judėti į priekį, kuriant tikrus bendrus europinius kosmoso pajėgumus. Ačiū. Mark Weinmeister dabar paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui ir e, plenarnės sesijos dalyviams jau komisijoje sakiau, kad ši nuomonė parengta tikrai gerai. Noriu tai dar kartą pabrėžti, nes manau, kad kosmoso programų reikšmės mūsų ateičiai klausimas tikrai yra labai svarbus ir rimtas. Anksčiau kalbėjo kolegos, jau minėjo, kad čia srityje mes nepakankamai spėriai žengėme į priekį, turime daugiau investuoti, orientuotis į ateitį. Man vienas aspektas labai svarbus, kurį pabrėžė ir kolega Jadla naujosios e, Europos kosmoso agentūros klausimą reikia vertinti e, taip, kad e, ši struktūra nedubliuotų esos funkcijų, kad nereikėtų dalintis įgaliojimais ir dėl to nekiltų mm, kokia nors didelė sumaištis, pranešėjas apie tai aiškiai kalbėjau, už tai noriu padėkoti ir džiaugiuosi, kad šiandien galime šią nuomonę patvirtinti. Ačiū, daugiau prašančių žodžio nematau, tuomet galime pereiti prie pakeitimų svarstymo. Pirmas pakeitimas kas už, kas prieš Priimtas pakeitimas. Antras pakeitimas kas už, kas prieš. Priimta. Tiek buvo pakeitimų. Dabar galutinis balsavimas dėl visos nuomonės. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Nuomonė priimta vieningai, sveikiname pranešėją ir jo komandą už puikiai atliktą darbą. Dabar jau išnagrinėjome nuomonės, tačiau dar turime aptarti e, Brexito klausimus, bet prieš tai turime rezoliuciją dėl Europos komisijos 2019 metų darbo programos prioritetų. Biuras prieėmė sprendimą įtraukti šį klausimą į darbo atvarkę. Dėl šios rezoliucijos taip pat yra pateikta nemažai pakeitimų. 38, taigi prašysiu pasisakinėti trumpai tam, kad galėtumėm laiku pradėti diskusijas dėl breksito. Ar kažkas nori pasisakyti dėl šios rezoliucijos kaip po tokios? No. Ne. Tuomet. Jūs norite pasisakyti? Ne. Taigi, Bendros diskusijos baigtos, periname prie pakeitimų. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš. Pakeitimas priimtas. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš. Elektroninis balsavimas, prašom. Le vote est clôturé et l'amendement. Balsuoti baigiame. Priimta. Trečias pakeitimas. Dėl jo atkris ketvirtas ir penktas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš? Priimta. Septintas pakeitimas už? Prieš? Atmesta. Aštuntas pakeitimas kas už, prieš, priimta. Devintas pakeitimas kas už, prieš, priimta. Dešimtas pakeitimas kas už, prieš. Elektroninis balsavimas, prašom. Le vote est clôturé. Balsuoti baigėme. Pakeitimas priimtas. 11 pakeitimas kas už? Kas prieš? Priimta. 12 pakeitimas kas už? Prieš. Atmesta. 13 pakeitimas kas už? Prieš. Atmesta. 14 pakeitimas kas už? Prieš priimta. 15 pakeitimas kas už, prieš atmesta. 16 pakeitimas kas už, prieš priimta. 17 pakeitimas kas už, prieš priimta. 18 pakeitimas kas už, prieš priimta. 19 pakeitimas kas už, prieš priimta priimta. 20 pakeitimas už, prieš, priimta. 21 pakeitimas už, prieš, elektroninis balsavimas. Le vote Balsuoti baigiame. Pakeitimas priimtas. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 23 už, prieš, atmesta. 24 už, prieš, priimta. 25 už, prieš prieš priimta. 26 už prieš priimta. 27 už prieš priimta. 28 už prieš priimta. 29 už prieš atmesta. 30 už prieš, atmesta. 31. 30, dėl 31. Tai ik verwijs naar mijn eerdere tussenkomst. Pirmininkė, man ir vėl kyla klausimų dėl šio pakeitimo pridamosios vertės, kaip jau kalbėjau anksčiau, nes ten kalbama apie Marakešo sustarimo uh, pasirašymą ir ratifikavimą. ES skirtingos valstybės narės jau priėmė sprendimus dėl Marakešo susitarimo, kai kurios nusprendė pasirašyti ir ratifikuoti, tačiau nemažai valstybių narių nusprendė nepasirašyti ir neratifikuoti ir kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, mano šalis kol kas dar nėra apsisprendusios, taigi išlieka ir toliau uh, abejonių dėl eh, to, o šiuo sustarimu apriepiam visi tarptautinės migracijos aspektai ir mes neturėjome taip pat galimybės išsamei šio sustarimo aptarti. Taigi būtina atkreipti dėmesį į nuomonių skirtumus ES viduje dėl Marakešo susitarimo, taip pat dėl atskirų, e, e, taip pat egzistuoja skirtingos nuomonės tarp atskirų valstybių narių regionų, prašau E, nepritarti šiam pakeitimui. Noriu pasakyti, kad jeigu patvirtinsim šį pakeitimą, tai nuosekliai laikysimės to, kas vyksta Europos parlamente ir nuosekliai laikysimės anksčiau regionų komiteto priimtų nuomonių. Uh, taip pat ir dėl migracijos, bus man e, nuomonės. Taigi šis pakeitimas e, nuosekliai dera su mūsų ankstesnė pozicija. Ačiū, ar dar kažkas norėtų pasakyti? Nematau. Tai kas už šį pakeitimą 31? Kas prieš? Pakeitimas priimtas. 32 pakeitimas kas už? Kas prieš? Atmesta. 33 pakeitimas kas už, kas prieš, priimta. 34 pakeitimas kas už, kas prieš, priimta. 35 pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. 36 pakeitimas kas už, kas prieš, elektroninis balsavimas. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Pakeitimas priimtas. 37 pakeitimas kas už, kas prieš, priimta. 38 pakeitimas kas už, kas prieš, priimta. Dabar galutinis balsavimas, kas už šią rezoliuciją, kas prieš, Kas susilaiko? Rezoliucija yra priimta didelė balsų dauguma. Ačiū visiems. Dabar už kelių sekundžių tęsime darbą.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 Cher monsieur Barnier. Mielas ponė Barnier, ačiū, kad ir vėl priemėte mūsų kvietimą. Prieš dviejus metus jūs pristatė savo kelio gairių planą dėl darybų. Jūs e, labai talentingai vykdėte savo misiją ir sakėte, kad e, nepaisant to, kad e, šios skirybos bus sunkios, reikia užtikrinti e, stabilius tarpusio santykius, e, naudingus mūsų piliečiams ateityje. Po Junktinės karalystės referendumo rezultatų regionų komitetas palaikė dialogą su vietos valdos institucijomis Junktinėje karalystėje, vykdė konsultacijas susijusias su uh, Junktinės karalystės pasitraukimo poveikiu visai Europos Sąjungai. Mūsų darbai atskleidė asimetrinį poveikį ne tik atskiriams ekonomikos sektoriams, tačiau taip pat ir atskiriams regionams bei es valstybėms narėms regionų komitetas per tuos 17 mėnesių uh, patvirtino taip pat atinkamą rezoliuciją savo plenarinėje sesijoje, bet palaikė ir ryšius su, su kolegomis, siekdamas kreipti dėmesį vietos savivaldos problemas 27 es valstybių narių vietos savivaldos institucijos yra suinteresuotos, kad Junktinė karalystė per pernamą laikotarpį galėtų dalyvauti kai kuriuose ES programuose švietimo, kultūros, mokslinio tyrimo ir inovacijų srityse. Pageidaujame, kad e, kad jeigu būtų pasitelktas e, atsarginis įstojimo e, scenarius, būt, būtų užtikrinta taika tarp pirmiausiai Šiaurės Airijos ir, ir Airijos ir Šiaurės Airijos viduje, kuri patiria labai svarbi partnerystė su Europos Sąjungai tiek Airijoje, tiek e, kitose ES uostose ir miestuose labai atidžiai yra e, stebima, kaip vystosi bendroji rinka ir tinkamos partnerystės. E, Brexitas numato Brexito kontekste numatomos ir tam tikros specialiosios priemonės, siekiant padėti labiausiai nukentėjusiems Europos regionams kuriems kyla didžiausias rūpinimas dėl būsimų e, tarpusavio santykių tarp Junktinės karalystės ir ES, mes raginame visais politiniais lygmenimis vystyti dialogą, siekiant užtikrinti tinkamą būsimų tarpusavio santykių administravimą. Labai svarbu e, įtraukti, e, atkreipdėmės į tai, kad kai kurie regioniai parlamentai įtraukti į sustarimo ratifikavimą. Brexitas nėra, nereiškia ES pabaigos. Tūkstančiai e, miestų ir šimtai ar e, regionų ES siekia ES priartinti prie e, piliečių, ją pertvarkyti tam, kad ES ir toliau išliktų bendra taikos ir gerovės erdvė. Taigi dabar, ponė Barndie, man labai malonu Jums suteikti žodį. Ponas ir ponai, pana pirmininkė, pana ministrė, merai, visi regionų komiteto nariai, kuriuos puikiai pažįstu. Man pirmininkė, mielas Karlai Heinzai, tikrai labai džiaugiuosi, dėl daugelio priežasčių galėdamas vėl susitikti ir tęsti tą dialogą, kurį pradėjau su regionu komitetu ir su daugeliu jūsų asmeniškai lankydamasis e, įvairiose Europos regionuose, žinoma savo aukštesnės e, viešasios pareigas ir aš tikrai to nepamirštu, nes jau 20 metų e, Prancūzijoje turėjau garbės Prancūzijos Alpėse, Savojos regione vadovauti uh, vietos savivaldos institucijoms. Todėl ir šiandien derantis dėl breksito, bei taip pat ir anksčiau, būdamas Europos komisijos nariu, nuolat susitikinėdavau su vietos valdžios atstovais, su verslininkais, su ūkininkais, įvairiamis visuomeninėmis organizacijomis. Tie susitikimai man buvo tuo metu labai naudingi ir šiandien labai naudingi, džiaugiuosi galėdamas tęsti dialogą. Taip pat uh, Pone pirmininkė, nepamiršau, kad pastarį kartą, kai čia lankiausi, jūs priminėte, kad e, kovo 22 dieną 17 metų e, likus septynioms dienoms iki e, oficialaus pranešimo referendumo rezultatų <clears throat> nuo 2017 iki 2019 metų kovo būtent pati e, Junktinės karalystės vyriausybė pasirinko išstojimo iš Europos Sąjungos datą, atsiūsdama atitinkamą oficialų laišką. Aš dar kartą perskaičiau tą laišką prieš čia atvykdamas, nes labai svarbu pasitikrinti, ar e, sutikta informacija yra teisinga. Ir noriu pasakyti, kad, e, kaip ir anksčiau sakiau, kad e, breksitas e, turėjo, turi ir turės tikrai labai daug įvairių padarinių, kurie nėra pakankamai vertinti. Tai yra žmogiškosios pasiekmes, socialinės, techninės, teisinės, finansinės ir ekonominės. Taip pat jums kalbėjau apie savo ryštą E, kurį buvau pasitelkęs šios misijos pradžioje, padedant e, mano darybininkų komandai ir palaikant e, komisijos pirmininkų Junkeriu ir visoms komisijos tarnyboms, taip pat pasteldamas tarybos ekspertų pagalba. Mes buvome ryštingai nusiteikę susitarti su Junktinė karalystė dėl tvarkingo išsiskirimo, kuri mano vertinimu, yra daug, e, kuris daug vertingesnis nei netvarkingas išsiskirimas. Taigi mes vykdėme tas darybas e, kartu su Britais, o ne prieš juos. siekdami išlaikyti 27 valstybių narių vienybę, pasteldami dialogą ir skaidrumą, kaip įmanoma greičiau išsklaidyti tam tikras breksito sukeltas abejonės, kurias sąlygojo Britų priimtas sprendimas išstoti iš ES ir po to sudėlioti viską į savo vietas, pirmiausia susitarti dėl pasitraukimo, dėl išsiskirimo, kuris turėtų būti aiškiai apibrėžtas ir po to apibrėžti būsimus tarpusavio santykius ir būsimą partnerystę su Junktinė karalystė. Pana pirmininkė, ponas ir ponai, mes su griežtai laikėmės šios metodikos ir manau, kad nuoširdžiai galiu pasakyti, kad e, kai <clears throat> du ar tris kartus apsilankiau kiekvieną iš 20 valstybių narių ir nuo to laiko buvau susitikęs su premjerais, vyriausybės atstovais, nacionalinių parlamentų atstovais, verslininkų, profsąjungų atstovais. Taip pat turėjau galimybę apsilankyti keliose regionuose, Danijoje, Airijoje, e, e, Flandrijoje, Žemutėje, Saksonijoje lankiausi, kitose šalise taip pat e, šią vienybę mes užtikrinom ir Briuselėje su valstybėmis narėmis kartu, komisijos kolegijoje, komisijos narių ir su Europos parlamentu jūsų komitetu, kitomis ES institucijomis. Būtent taip mes turbūt pirmą kartą tokiuose sudėtingose ir sunkiuose dėrybose sugebėjome veikti <clears throat> komandiškai ir e, bendromis pastangomis parengti išstojimo sutartį kartu su valstybėmis narėmis ir Europos parlamentu. Žinau, pan pirmininkė, kad regionų komitetas visuomet suvokia, kokia svarbi šiuo atveju yra vienybė, skaidrumas, viešosios diskusijos, kuriuose kiekvienas gali reikšti savo nuomonę, kreipti dėmesį į tam e, tikrų teritorinių vienetų specifines problemas. E, taip pat ir Briuselėje buvome susitikę su daugelio regionų vadovais, taip pat yra tokiausių regionų, kurių aš niekuomet nepamirštu, siekdami išklausyti jų rūpešius ir problemas ir būtent tokiu būdu mes sugebėjome sustarti dėl bendrų krypčių, dėl bendrų e, prioritėtų, kurių mes ir laikėmės tose darybose. Brexito sutartyje, kuri apima 600 puslapių, raginu visus atidžiai tą tekstą perskaityti, nepaisant to, kad jis yra pakankamai sveitingas, galbūt turėsite laiko per kalėdinės atostogas tą padaryti. Mes mėginame labai e, tiksliai e, įvertinti visas breksito keliamas grėsmės ir problemas. Tai yra ne deklaracinio pobūdžio, tai yra teisinis tekstas, kurio turi būti užtikrinamas teisinis aiškumas tose srityse, kur breksitas sukelia neužtikrintumą ir neiškumą. Pirmiausiai tiems keturiems su pusė milijonų piliečių, tai 3,5 milijono ES piliečių gyvenančių Junktinė karalystė ir kita vertus pusantro milijono Britų piliečių gyvenančių <clears throat> ir dirbančių viename ir kitame jūsų regione ir juos daugelį jų pažįstate. Taigi mes mėginome užtikrinti aiškumą jiems, pateikti atsakymus į kilančius klausimus susijusius su breksitu, taip pat išspręsti ir tam tikrus finansinius klausimus ir problemas apie jas vėliau pakalbėsiu. Taigi, darybų metu mes niekuomet nesilgėme agresyviai, niekuomet e, nebandėme kerštauti kažkaip ar bausti Mes e, vadovavomės tik tai savo principais, kuriuos Britai puikiai gerai pažįsta. Mes kartu su jais tos principus e, tvirtinome. Tai yra pirmiausiai bendrosios rinkos e, integralumas, keturios pagrindinės laisvės ir sprendimų prieimimo savarankiškumas 27 valstybėse narėse. Na ir galiausiai sugebėjome susitarti dėl šios sustarimo, kurį Praėjusiu sekmanį patvirtino 27 valstybių vyriausybių vadovai, pritarėm parlamentas ir žinoma Junktinės karalystės vyriausybė. Tai yra tolygus susitarimas, turiu pasakyti, kad šiandien galima tiesiai šviesiai pasakyti, kad tai yra vienintelis įmanomas susitarimas juo yra atveriamas galimybės ateitie palaikyti ambicingus tarpusavio santykius, <clears throat> kurie būtų beprecedentiniai, kalbant apie bendradarbiavimo sritis tarp ES ir Junktinės karalystės. Pirmkas Tuskas ir Žanas Klodas Junkeris pabrėžia, kad šią akimirką yra labai sudėtinga, Europai sunki, nėra ko švesti. Ir leiskite pasakyti, kaip e, vyriausiam e, es darybininkui e, šių darybų rezultatas yra neigiamas ir breksitas jokios pridėmosios vertės mums nesukuria. Pralaimi abi šalis ir mes siekiame paprasčiausiai priboti breksito žalą, sumažinti nuostolius šią sutartimį. Taigi <clears throat> Šiuo pasitraukimo e, sustarimu e, minėjau, kad daugiausiai kreipiamas dėmesys į piliečių problemas, Junktinės karalystės ir ES piliečius sugebėjome kartu su Britais susitarti, kad būtų užtikrintas tų 4,5 milijono piliečių teisės, jų šeimos narių teisės kurios bus suteiktos iki pernų laikotarpio pabaigos. Po to jau prasidės kita istorija. Po pernų laikotarpio pabaigos reikės susitarti su Britais dėl judumo, nes e, nebeliks e, dabartinės judėjimo laisvės. Yeah. Kaip minėjote, pirmininkė, breksitas sukurs rimtų problemų tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, turint omenyje taikos ir stabilumo užtikrinimą pagal didžiojo penktadienio susitarimą, kuris buvo Belfaste pasirašytas kartu su Beritais, mes sieksime dėti visas įmanomas pastangas kad iki 20 metų Liepos 1 dienos būtų parengtas ir ratifikuotas susitarimas, kurio būtų išspręstas šios problemos, kadangi dėl to vis tik nesame tikri dėl šių darybų pabaigos. Čia žvelgiant į mūsų bendras kartu su Britais pastangas, <clears throat> siekiant išvengti bet kokios fizinės sienos tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, mes parengėme tą vadinamąjį atsarginį scenarijų. Tam tikras garantinės priemonės patvirtiname <clears throat> skirtas Airijai, Šiaurės Airijai. Taigi šis backstop scenarius ne, nebus pasitelktas, mes to nesiekime, mes siekime, kad mums jo neprireiktų, tačiau jis yra parengtas kaip tam tikras stabilumo užtikrinantis elementas, siekiant apginti tiek Šiaurės Airijos interesus, tiek ir verslo piliečių interesus Šiaurės Airijos gyventojų interesus. Dar vienas dalykas, kuris jums yra labai svarbus, susijęs su biudžetu. Kaip žinote, ES lygmenių kas septynerius metus mes e, priimame sprendimus dėl e, politinių sprendimų ir jiems įgyveninti e, numatyto biudžeto. Taigi busimosios dogmetės finansinės programos ir 14 metais 28 valstybės narės kartu su Britais susitarė dėl e, politikos, politinių prioritėtų ir biudžeto iki 20 metų pabaigos. Sugebėjome pasiekti, kad e, tie sprendimai, kurie buvo priimti 28 valstybių narių ir bus finansuojami 28 valstybių narių, o ne 27. Tai reiškia, kad e, tokiu būdu galėsime gyveninti prisimtus susipareigojimus mūsų miestams, regionams, žemės ūkiui, užtikrinti aukštųjų mokyklų tarpusio bendrabiavimą, paramą verslui ir taip toliau. Tame pasitraukimo sustarime sugebėjome rasti atsakymų, atsakymus į daugelį kitų svarbių klausimų. Britai išstodami iš ES automatiškai, mechaniškai ir teisiškai išstos iš, e, pasitrauks iš 700 tarptautinių sustarimų, prekybos, Euratomo, visų Europinių agentūrų, tai įvyks automatiškai po breksito. <clears throat> E, kils ir kitų su breksitu susijusių problemų, pavyzdžiui, problemų e, susijusių su maždaug milijono prekės ženklų apsauga mes sugebėjome e, e, susitarti tarpusą, kaip apsaugoti tą maždaug milijoną prekės ženklų ir taip pat 3000 žemės ūkio geografinės kilmės nuorodų, vyną, alyvogių aliejų, sūrį. E, kitus autentiškus mūsų regionuose gaminamus produktus, pavyzdžiui, parmezano sūrį arba škotišką viskį. Galiausiai sugebėjome susitarti perinamam laikotarpiu ir to prašė Britų vyriausybė. E, ir tas sustarimas įsigalios kitą dieną po Infinės kalystės uh, pasitraukimo ir truks 21 mėnesį, galbūt vienu kitu mėnesiu ilgiau. Ir per tą laikotarpį Euro jungtinė karalystė <clears throat> nebus atstovavimo regionų komitete, taryboje, e, auditorumuose. Tai toks ir Brit pasirinkimas, tačiau per tą 21 mėnesį karalystė išliks bendroje rinkoje, muitų sąjungoje ir dalyvaus e, e, kitose teiškai tai privalomose politikos e, sritise. Tiek labai trumpai, ponios ir ponai, apie šio susitarimo dėl tvarkingo Junktinės karalystės pasitraukimo susitarimo turinio. Jeigu Britų parlamentas ir Europos parlamentas jam pritars. Man svarbiausias dalykas šiame kontekste yra ateitis, būsimi tarpusavio santykiai su Junktinė karalystė, kuri nepaisant to, kad pasitrauks iš ES ir toliau išliks mūsų draugė, partnerė, sąjungininkė. Todėl reikės tą ekonominę partnerystę ir bendrabiavimą kitaip organizuoti, sustiprinti mūsų bendrabiavimą saugumo e, srityje. E, be to, e, kaip jau bendrabiavime NATO kontekste, reikės iš naujo mėgsti draugystę <clears throat> Šios klausimus apriepia 27 puslapių politinė deklaracija, kurioje apibrėžiami būsimi tarpusavio santykiai. Noriu Jums tiesiai šviesiai pasakyti, ponios ir ponai, kad po breksito mūsų santykiai nebus tokie įprasti kaip dabar. Brexitą padariniai bus juntami. Ir kaip aš dažnai sakau, geriausi santykiai su ES e, įmanomi tik tai būnant jos nare. Jeigu nenorima būti ES nare, tuomet jau situacija yra kitokia ir netokia palanki. Mūsų bendras interesas ir toliau išlieka palaikyti glaudžius partneriškus tarpusavio santykius ir ta tinkamas nuostatos įtrauktas tą politinę deklaraciją dėl ekonominio bendradarbiavimo, dėl skaitmeninių paslaugų, asmenų judumo, transporto sektoriaus, viešųjų pirkimo, energetikos, taip pat vidaus saugumo, be bendradarbiavimo, e, saugumo ir e, teismų e, srityje. E, E, taip pat užsienio politikos ir gynybos politikos. Ši plačių žmonių partnerystė ir mes esame pasirengę ją plėtoti bus grindžiama laisvos prekybos sutartimi, netaikant e, jokių muitų mokesčių ar kvotų <clears throat> prekių ir vadovaujantis e, bendrai muitų sistema ir siekiant labiausiai atsižvelgti į abiejose Lamanšo pusėse veikiančių įmonių interesus. Mums taip pat labai svarbus e, sustarimas dėl žvejybos, nes e, Junktinė karalystė pasitrauks iš bendros žvejybos politikos, tokiu būdu e, užtikrinsime abipusę prieigą prie vandenų <clears throat> ir jų išteklių. Ir mes darome labai daug pastangų Mm, siekdami sustarti šioje srityje ir aš ją gerai išmanau, kadangi buvau žvejybos ministras Prancūzijoje kelius metus ir siekėme kartu su Junktinė karalystė parengti ir ratifikuoti naują žvejybos susitarimą iki 21 metų Liepos 1 dienos, taigi dar iki pernamo laikotarpio pabaigos. E, ir, ir, e, ir e, patvirtinę šį partnerystės susitarimą atsižvelgtume į <clears throat> daugelio e, regionų ir miestų pareikštą susirūpinimą, nes puikiai žinau, kad e, kai kurie regionai yra glaudžiai susiję tiek ekonominiais saitais, tiek ir e, dėl savo geografinės padėties, dėl prekybos apimčių su Junktinė karalystė mūsų bendra rinka ir toliau išliks vienu iš didžiausių mūsų privalumų, tačiau, privalumų, tačiau <clears throat> mes turime stebėti, kad ir būsimi tarpusavio santykiai su Junktinė karalystė e, nepadarytų didelės žalos kai kuriams ES teritorijoms ir būtų pasirengę joms padėti. Taigi tai yra antroji sąlyga susijusi su, su, mm, su sąžiningos konkurencijos užtikrinimu su e, Junktinė karalystė siekiant sudaryti vienodas veiklos sąlygas <clears throat> mokesčių socialinėje aplinkosaugos srityje, nes pirmą kartą derantis dėl būsimų prekybos santykių tarp ES ir kitos trečiosios šalies mes nepasirašysime tokios starties kaip su Japonija, Koreja, Kanada, siekdami e, teisinių nuostatų sudarinamumo. Šiuo atveju e, mes sieksime <clears throat> apriboti e, naujų skirtumų atsiradimą, siekdami išvengti abipusio dempingo taikymo tarpusavio priekybos santykiuose ir todėl mums ir reikalinga užtikrinti sąžiningą konkurenciją, išlaikyti toliau galimybę bendradarbiauti, kuri jums yra labai svarbi, svarbus bendradarbiavimas su Junktinės karalystės miestais, e, regionais, universitetais. Aš čia pirmiausia turiu menyje Šiaurės Airiją su Britais susitarėme išlaikyti toliau PIS programos finansavimą. Buvau už atsakingas e, prieš kelius metus, kuomet buvau regionų, už regionų plėtrą atsakingas komisijos narys ir be PIS programos mes e, sieksime išvengti, kad būtų e, nutrauktas kai kurių kitų programų finansavimas ir e, sieksime ir <clears throat> toliau sudaryti sąlygas Britams dalyvauti kai kuriuose europiečių programuose, kurios yra atviros trečiosiam šalims, tai yra mokslinio tyrimų, inovacijų, jaunimo, kultūros švietimo programų, Erasmus arba civilinės saugos E, programas, turiuomenė, kurios yra svarbios regionams, tokiu būdu skatintume tarp regioninį bendradarbiavimą įgyvendindami Interreg programą, kurią komisija pasiūlė atverti trečiosiam šalims per būsimą daugiametę finansinę programą ir tokiu atveju Junktinė karalystė taip pat galėtų dalyvauti kitose programose <clears throat> žinoma, nustatant šiek tiek kitokias teisinės ir finansinės sąlygas, nei dabar galioja. Mes e, esame numatę keistis nuomonėmis ir tęsti dialogą mokslinio tyrimo ir inovacijų e, srityse, srityje ir jūsų e, teritoriniai vienetai čia turėtų imtis iniciatyvos ir ieškoti dialogo su Junktinės karalystės regionais ir miestais. Pabaigai dar tik noriu priminti, kad jeigu mums e, pavyks, jeigu pastelgsime bendrą valią, tai ši partnerystė bus beprecedentinė, atsižvelgiant į bendradarbiavimo apimtis ir e, sritis. E, ši partnerystė bus naudinga visiems ES miestams, regionams, Ir, <clears throat> kaip minėjote, ponio pirmininkė, kai kuriuose valstybėse pagal konstituciją reikės atsižvelgti ne tiek į nacionalinių, bet ir regioninių parlamentų nuomonę dėl šio susitarimo. Kalbant apie būsimus tarpusavio santykius, kitaip nei Brexit status, kurią turi ratifikuoti Europos parlamentas ir Junktinės karalystės parlamentas, e, visos kitos E, sutartis dėl ateities bus bendradarbiavimo bus mišrios sutartis ir joms turės pritarti vienbalsiai. 27 valstybių nacionaliniai parlamentai ir, kaip jau minėjau, kai kurie regioniniai parlamentai. Taigi, kol kas dar toli gražu nesame finišo tiesiojoje, kel, laukia sunkus ir ilgas kelias, siekiant tą partnerystę su sukurti. Tačiau pirmiausia reikia ratifikuoti pastraukimo sutartį. Tai yra viso, yra viso ko pagrindas. Jeigu nebus ši sutartis ratifikuota, nebus nustatys perimas laikotarpis, neturėsime to pagrindo, ant kurio galėtume statyti būsimus tarpusavio santykius. Taigi pirmiausia susitarimą šį turi ratifikuoti Europos parlamentas ir Junktinės karalystės parlamentas. Dabar atėjo laikas kiekvienam prisimti savo atsakomybę. Žinote, kad Britų parlamentarai priims sprendimą dėl šio sustarimo, dėl busimų tarpusavio santykių per artimiausias dienas. Nuo šio samo priklauso jų šalies ateitis. Aš čia daugiau nieko noriu sakyti, manau, kad reikia gerbti Junktinėje karalystėje vykstančias demokratinės diskusijas, taip pat ir Europos parlamente vykstančias diskusijas. Kovo 22 dieną, baigdama savo kalbą, e, pabrėžiau tas iššūkius ir <clears throat> naują darbo atvarkę, kuri neapsiriboja vien tik tai breksitu. Jungtinė karalystė savo notifikavimo rašte mm, <clears throat> taip pat apie tai minėjo, Junkerio komisija nemažai pasiūlymų pateikė, mes e, demonstravome vienybę, nes e, <clears throat> tarp 27 valstybių narių, nes situacija iš tiesų yra e, sudėtinga, apskaitai sudėtinga situacija, ne tik susijusi su Brexitu, tačiau taip pat su JAF administracijos veikla, su pati viduržėme jūroje, įvykiais rytuose, pietuose, terorizmo grėsme. Taigi ta įtampa juntama tiek vadovų taryboje, tiek Europos parlamente ir jūsų tarpe. Aš kartu su savo komanda stengiausi stiprinti tą vienybę, pasitelkdami dialogą ir skaidrumą Noriu pasakyti, kad e, mes įrodėme, kad tą vienybę užtikrinti yra įmanoma labai sudėtingose ir e, neigiamose darybose, tokiuose kaip dėl breksito ir kiekvienas stybė narė turi pasinaudoti tą vienybę įgyvendindama teigiamus darbo atvarkės klausimus, atsižvelgdama į piliečių e, interesus. <clears throat> susijusių su ekonomika, saugumu, gynyba, migracijos rautų valdymu, partnerystė su Afrikos šalimis ar aplinkosauginių problemų sprendimu. Yra labai daug temų, e, kur, kurias pastelkę mes galime paversti savo darbo tvarkę e, arba nukreipti teigiamą e, linkmę. Ir pasiekti naudos visiems mūsų regionams ir visoms mūsų šalims. Ačiū uždėmesi. Merci beaucoup, monsieur. Labai ačiū, ponia Barnie, už šį pasisakymą išsamų dokumento pristatymą, dokumento, kuris tikrai paklius Europos istoriją. Ir nors mes Dar nežinome, kokiu būdu esame sutingoje situacijoje, bet jūsų siunčiama žinia, žinia yra skirta ateičiai. Tai, ką jūs pasakėte, jau sukėlė daug susidomėjimo mūsų asamblėje E, jau dešimtadalis narių nori pasisakyti, na ir aš turiu paprašyti visų narių kalbėti labai glaustai. Žinote, kiek jums skiriama laiko pasakymams, prašom laikytis to skirto laiko. Ir turiu nedidelį pasiūlymą. Kalbėkite iš karto. Iš esmės, aš jau padėkojau ponui Barnie už tai, ką jis padarė. Aš manau, kad jo darbas nusipelno pagarbos. Ir jeigu dabar jūs kartosite tą patį pusę laiko skirdami tam, dėkodami tai ponui Barnie, tai tikrai na, tai nėra būtina. Reikia kalbėti iš esmės. Aš siūlyčiau, kad būtų kalbama apie aktualijas. Mes norime mm, kalbėti apie tai, kas svarbiausia. Ir e, pirmiausia, kalbės dabar kolegė Birgit One. Sehr geehrter Herr Barnier, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ačiū, pana Barjau, už Jūsų mintis. Noriu padėkoti už tai, kad Jūsų darybininkų komanda išsamei informavo regionų komitetą apie darybų eigą. Noriu, ponė Barnie, <clears throat> Jums padėkoti už tą e, atliktą į Heraklio e, darbą. Paisant to, kad breksitas mus visus slegia, jūsų darybų strategija vis tik tai pasiteisino. Nemanau, kad galima užkirsti kelią breksitui, tai yra įvykęs faktas, nesvarbu, jis mums patinka ar ne. Todėl e, lapkričio 25 dieną valstybės vyriausybė vadovų patvirtinta ir pastraukimo sutartis turi įsigalioti tam, kad nuo 2019 kovo mėnesio neįsivyrautų chaosas. Mums reikia perinamą laikotarpį tam, kad galėtume vėlesnius tarpusavio santykius e, aiškiau apibrėžti. Žemutinė Saksonija palaiko ypatingus istorinius e, santykius su Junktinėmis karalystėmis. Ne tik dėl to, kad e, mūsų žemė atsirado 46-aisiais Padedant Britams, Junktinė karalystė mums yra labai e, svarbi prekybos partnerė automobilių pramonės, žemės ūkio srityse, todėl breksitas e, mums e, yra labai sudėtingai atsiliepiantis. 2016 <clears throat> metų prekybos rautai buvo pradėti organizuoti šiek tiek kitaip, nes šiuo metu Junktinė karalystė, kur anksčiau buvo svarbiausia mūsų prekybos partnerė, dabar nukrito į trečią vietą pagal prekybos apimtis. Mano ministerija vyksta valės stalo diskusijos, juose dalyvauja suinteresuoti subjektai, visuomenės atstovai, mes internete nuolat informuojame apie breksto proceso eigą. <clears throat> per artimiausias savaitės mūsų žemės parlamente turėtų būti priimtas atinkamas įstatymas e, dėl breksito e, padarinių, dėl reglamentuoto e, breksito, kurio mes tikimės, tačiau esame pasirengę ir scenarijų be susitarimo, kaip ir ES, taip ir mūsų federalinė vyriausybė yra parengusi planus dėl <clears throat> neigiamų padarinių sumažinimo tiek mūsų verslui, tiek piliečiams. Noriu padėkoti Jums už mintis dėl žvejybos. Mūsų žvejybos laivynas gali smarkiai nukentėti dėl breksito, patirti daug nuostolių. Todėl nuo 20 metų Liepos 1 dienos reikia pasiekti sustarimą dėl prieigos prie van, <clears throat> jūrų ir e, vandenino išteklių. Tai yra labai svarbus klausimai man ar kitiems regionams. Prašau komisijos nenusileisti. Šiais klausimais žinau, kad ponė Barnie, jūs mus palaikote, mėly kolegos, Brexitas pakeis situaciją visoje Europoje, todėl labai svarbu išlaikyti piliečių pasitikėjimą ES, jos vertybėmis ir principais ir šį pasitikėjimą sustiprinti. Ačiū uždėmesi. Parole maintenant à notre collègue Michael Murphy. Uh, you, Maikas <coughs> Murphy, ačiū pirmininkė. Nepaisant žemiklių iššūkių, kurie mūsų laukia, aš noriu pasidžiaugti pasitraukimo sutarties projektu, kur yra numatyti kompromisai visiems. Svarbiausia, kalbant iš Airijos perspektyvos, apsaugomas didžiojo penktadienio susidarimas, ir garantuojame, kad nebus kietos sienos Airijos saloje jokiomis aplinkybėmis. Manau, kad svarbu pabrėžti, kad protokolo projektas aiškiai pasako, kad sustarimo projekte nieko nėra, kuris žaistų kaip nors Šiaurės Airijos konstitucinį statusą ir uh, užtikrina didžiojo penktadienio sustarimo išsaugojimą. Aš manau, kad sustarimo rimo projekto ratifikavimas yra geriausias, realistiškai geriausia galimybė užtikrinant tvarkingą Junktinės karalystės išstojimą, o tai tarnauja mūsų miestų ir regionų interesams. Mūsų miestai ir regionai turi ir toliau renktis tam, kad Junktinė karalystė pasitrauks, pokyčių bus, nežinome, kokie masto bus tie pokyčiai. Būtinai reikia siekti, kad mūsų miestai ir regionai būtų pasirengę tiems pokyčiams. Regionų komitetas turi būti labai aktyvus rengiantis e, e, tiems pokyčiams. Regionų komitetas turi išlikti šio dialogo, vykstančio dialogo dėl Brexito centre. Ir galiausiai aš noriu paremti Junktinės karalystės kolegas, kurie ragina palaikyti artimą bendradarbiavimą po Brexito tarp mūsų e, ir Junktinės karalystės vietos ir regioninės valdžios. Ačiū. Labai ačiū. Toliau Albert Bor. Thank you, President. Ačiū, pirmininkė. Kadangi Junktinė karalystėje beveik e, yra vyroja institucinis chaosas, e, kitą savaitę gali būti atmestas breksito sustarimas, gali vykti nauji rinkimai arba antras referendumas, bet Junktinės karalystės parlamentas sutarė bent jau, kad neturi būti išstojimo be sutarties, kad Junktinė karalystė galėtų išspręsti šias problemą, ar 27 valstybės narės svarstytų 50 straipsnio galiojimo pratesimą po kovo 29 dienos, ar ES ragins e, Junktinę karalystę atšaukti 50 straipsnio taikymą, kaip e, e, buvo pasakyta Europos teisingumo teismo. Aš esu Birmingemo pilietas. Mes daug gavome naudos būdami Europos Sąjungoje ir mes norime ir toliau prisidėti prie Europos prie projekto. Mano miesto taryba nori išlaikyti e, bendradarbiavimą su vietos regioninė valdžia visoje Europos Sąjungoje. Ačiū. Karl Langenbon. Ja, vi beklagar alla Brexit och du beskriver själv att alla... Labai ačiū, ponia pirminkė. Jūs patys e, sakėte, kad mes visi pralaimime dėl Brexito. Aš tikiuosi, kad mm, sustarimas bus patvirtintas, bet yra daug neiškumų mm, dėl to. Švedijos vakarinėje dalyje mes rengiamės Brexitui. Handelsbank, e, labai didelis bankas, planuoja e, Junktinės karalystės pasitraukimui be susitarimo. Didžiausia įlankas uostas, per kurį vyksta didžiulė priekyba su Junktinė karalystė, svarsto naujas galimybės e, naujai tvarkai muitinių procedūrams naujams. E, Žvinkystė mums taip pat labai svarbi. Mūsų aukštosios mokyklos daug bendradarbiavo su Londono, Edinburgo universitetais. Įdomu, kas atsitiks su šiuo bendradarbiavimu, nes daugybė žmonių stažuojasi Junktinėje karalystėje taip pat. Todėl tinkamas breksito sustarimas labai svarbus Junktiniai karalystiai, bet ir mums, nes mes norime, kad mūsų studentai ir toliau studijuotų Junktinėje karalystėje. Ačiū kolega Jorop Jonkman. Eh, Ačiū pirmininkė. EKR frakcijos vardu noriu eh, pareikšti pagarbą ir aukštai vertinti pono Barnie pastangas kartu su jo komanda. Tačiau noriu atkreipti dėmesį į tai, kad mums labai svarbus tas plačių žmonių bendradarbiavimas, kuris apriektų <clears throat> bendruomenės regionus, universitetus, kaip jis įsivaizduoja tą bendradarbiavimą ateitie, galbūt galėtų plačiau tai paaiškinti ir noriu paklausti, ar jis ir toliau dalyvaus e, tose bendradarbiavimo užtikrimo procesuose po Brexito. Ačiū. Toliau Karl Van Lau. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Geri susitarimai padeda tapti gerais draugais, tai žino visi. Kietas breksitas be prekybos sustarimo gali padaryti daug žalos ekonomikai. E, Flandrija dėl to gali prarasti 2,6 procentus savo bendro e, nacionalinio produkto ir 42 tūkstančius darbo vietų. Taip pat 44 e, e, tūkstančiai e, Flandrijos piliečių gyventinėje karalystėje, kaip ir 4 tūkstančiai Britų Flandrijoje nori tris rekomendacijas pasiūlyti valstybės narės turėtų bendromis pastangomis renktis busimosioms daryboms, pasitelkti daugiau lankstumo, nustatant taisyklės, atsižvelgti į regionų ekonominius interesus ir taip pat e, vadovautis makroekonominė strategija e, Šiaurės jūros regione bei e, skirti pakankamai dėmesio uostų regionams. Flandrija yra nedidelis, mažas regionas, tačiau jame veikia daug svarbių uostų. Taip pat turime atsižvelgti į tam tikrus specifiškumus, kurie egzistuoja valstybėse, narėse, regionuose ir federalinėse žemėse. Dabar Barbara, ponė Barnie, e, aš kreipiuosi Jūs, ponė Barnie, kaip automobilių gamintojų grupės vadovė, e, automobilių gamybos regionai smarkiai nukentės nuo Brexito. Mano regionas, Štajermarko regionas Austrijoje E, gali labiausiai e, nukentėti, nes Junktinė karalystė yra ketvirta pagal dydį e, eksporto šalis mūsų regionui. Tuo tarpu visai Austrijai Junktinė karalystė pagal prekybos apimtis yra devintoje vietoje. 70 procentų visų <clears throat> komponentų yra tiekiami E, Jungtinėje karalystėje gaminams automobiliams iš kontinentinės Europos automobilių gamybos pramonėje 17 metais 27 valstybės narys eksportavo 2,3 milijonus automobilių Jungtinė karalystė, taigi automobilių gamybos regionai gali labai smarkiai nukentėti nuo breksito. Prašau į tai atsižvelgti, ponė Barnie. Ačiū. Ačiū, dabar kalbės Peter Kaiser gerbiamas pirmininkė. Brexitas e, gali sukelti rimtų iššūkių skirtingiams regionams ir savivaldybėms, todėl labai svarbu Europos komisijoje dabar tam ruoštis, e, rengia daugiametę finansinę programą ir tai yra viena iš nedaugelio galimybių užkirsti kelią neigiamam poveikiu sveikinu dėl sudarėtos pasitraukimo sutarties, tačiau ji dar nėra ratifikuota. Kokių strategijų ketinate gyvendinimo imtis, jeigu žlugtų pastraukimas susitarimo ratifikavimas? Ir taip pat šiame kontekste noriu paklausti, koks likimas laukia ambicingų partnerysčių vadinamųjų šiame kontekste mes visi turime pasimokyti iš šio e, proceso, nes grinai nacionaliniais sumetimais vadovaujantis dabar visa Europa turi kentėti dėl Brexit referendumo. François de Koster dabar kalbės. Ačiū, ponia pirmininkė. Ateičiai reikia išlikti vilti. Taip pat e, mūsų žuvinkystės organizacijos taip pat noriu padėkoti Jums, kad Jūs skirite daug dėmesio žuvinkystėj darybų metu. Esame labai svarbiame ES istorijos etape per visus darybų mėnesius. Jūs apibri... nubrėžite metodą, kuris užtikrina ES vienybę ir mes norime, kad tas metodas būtų toliau naudojamas, kad būtų uh, palaikomas dialogas tarp 27 valstybių narių ir skaidrumas užtikrinamas. Mes norime parodyti, kad būti ES nare ir nebūti ją yra skirtumas. Labai svarbu, kad paaiškintume kiekvieną temą, kiekvieną politikos sritimi, kiekvienoje e, srityje, ką reiškia breksitas, kad likusios ES šalis žinotų, kodėl joms svarbu pasilikti ES. Mums reikia gerų santykių su Junktinė karalystė ir ateičiai, tai yra būtina europiečiams, regionams, kurie turi sieną su Junktinė karalystė. Ir taip pat tai yra būtina Junktinės karalystės žmonėms. Aš nepykstu ant žmonių, kurie balsavo už Brexitą, bet pykstu už tą atsakomybės trūkumą tarp politikų, kuris buvo pademonstruotas. Pone Barnie, noriu kalbėti savo šalies e, Slovakijos vardu. Ir pirmiausia, noriu pasakyti, kad labai nerimauju dėl to, kas vyksta mano šalyje. Šiandien diskusija, man atrodo, labai svarbi, nes kai kurios jėgos, kurios sukėlė tai, kas, apie ką kalbame dabar, tos iš centrinės ES jėgos, mano šalyje taip pat stiprėja. Plinta ekstremizmas, ats, nacijų partija jau yra Slovakijos parlamente, o e, valdančioji koalicija dažnai naudoja prorusišką e, retoriką. O mes matome, kad Rusija demonstruoja agresyvumą mūsų kaiminės Ukrainos atžvilgių ir suprantame, kokį poveikį tai gali turėti mūsų šaliai, šaliai ir kitoms šalims. Aš nuogastauju ir norėčiau rasti sprendimą. Laikas dabar tas, kuomet uh, sprendžiame ir Slovakijos ateities ES. Kaip regiono e, vadovas, aš noriu paklausti jūsų, ką mes galime padaryti, kad miestų regionų politikai, kad tas tendencijas e, sustabdytume mūsų šalise ir priartintume mūsų šalis arčiau Europos. Ačiū toliau, Antony Buchanan. Ačiū, ponia pirminkė, ponia Barnie. Mūsų nacionalinė asociacija Kozla siekia užtikrinti, kad Junktinės karalystės ir ES dėrybininkai žinotų, kokią perspektyvą yra Škotijoje. Kozla rėmė pasilikimą ES. Mes manome, kad tai yra vis dar geriausia galimybė, geriausias variantas mūsų gerovėje, Škotijai, Junktinėje karalystėje ir ES. Mes praėjusią savaitę pritarėme naujam žmonių balsavimui, naujam referendumui E, kad būtų klausima, ar reikia pasilikti Europos Sąjungoje. Taip pat mes raginame suspenduoti 50 straipsnio galiojimą, kol bus žinomas balsavimo rezultatas. Mes tikimės, kad taip tam bus pritarta ir Briuselėje, jeigu to, to bus būtina. Taip pat e, mes norime, kad būtų sukurta e, bendra Junktinės karalystės ir ES organizacija. Ir Kozlo organizacija yra remiame įvairių partijų, įvairių organizacijų, todėl e, išlaikomas dialogas tarp išrinktų e, narių ir e, visuomeninių organizacijų. Ir aš norėčiau taip pat paprašyti jūsų, jeigu nesukursime bendro Junktinės karalystės ir regionų komiteto komiteto, visi pokyčiai po Brexito bus nenaudingi Škotijai nes dauguma mūsų žmonių nori pasilikti ES. Dėkojame Jums už Jūsų paramą. Po pirmų dvylikos pasisakymų norėčiau suteikti žodį ponui Barnyje, kad jis galėtų sureaguoti į tai, ką išgirdo. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems už išsakytą pas, pasitikėjimą, už šiltų žodžius. Brigito netikė kalbėjo apie pasirengimus automobilių sektoriuje. Marian Birgenil, dėkoju Jums. Europos komisija generalinis sekretariatas paskelbė 70 pranešimų kiekvienam sektoriui, jie yra vieši, juos turėtų naudoti įmonės, regionai, aiškindamiesi visus pasirengimo iššūkius tame tarpe ir pasirengimo tam variantui, kurio mes nenorime, bet kuris įmanomas, kad gali nebūti pasitraukimo sutarimo. Ir mm, manau, kad labai svarbu, kad miestai, regionai, bendarbiaudami su jūsų vyriausybėmis, mm, pasinaudotų tuo dabar turimu laiku, nuo, nuo dabar iki kovo, kad būtų galima paspartinti tuos pasirengimus. Iš tikrųjų, būtų svarbu dabartinį laiką panaudoti, tai bus labai aktualu, galvojant apie tai, kas vyks po to. Masanlo Skaiser kalbėjo apie pagalbą regionams. Lankiausi Vanlove Briūgėje, tai pirmas, ne pirmas mano vizitas Flandrijoje, aš vertinau galimą breksito poveikį ir visus iššūkius, kaip palaikyti ryšius, eksporto visus ryšius, taip pat ir per didžiuosius uostus visą e, vykstančią priekybą. Mm, analizuojant poveikį atitinkamiems regionams, galvočiau apie Airiją, mm, Belgiją, Niderlandus, Daniją. Labai svarbu visų pirma aiškintis, kokie bus tolesni santykiai, koks bus jų pobūdis. Ir aš norėčiau papasakoti, kas yra deklaracijoje parašyta, kur yra atvira ir tiksli. Ir čia yra aptariami konvergencijos momentai. Uh, Mūsų principai yra nekvesionuojami, tai yra bendros rinkos e, nedalomumas, keturios judėjimo laisvės e, ir, ir aišku, kokios yra Britų tos raudonosios linijos. Mes ir panai, e, mes visuomet sakėme ir taryba, tarybos pirmininkas Tuskas visuomet sakė, kad per dėrybas, kurios galbūt truks dviejus metus ar daugiau, aišku, per visą tą laikotarpį Britų reikalavimai keitėsi, mes stengiamės prie jų prisitaikyti, o deklaracija yra aptariami konvergencijos momentai, tai yra laisvos priekybos susitarimas ar laisvos priekybos erdvė. Tai gali būti bazė, galima siekti ir daugiau atsižvelgiant į Britų vyriausybės pageidavimus. Taigi yra to lankstumo, to na, pozicijos atvirumo, bet aišku, visi turi suprasti, kokie yra mūsų principai, kokie yra mūsų rėmai. Ai, atsimenu nerimavimą dėl poveikio įvairiems regionams ir e, su komisijos pirmininku Junkeriu, e, su tais, kas atsakingi už regionų uh, plėtrą kalbėjomės, analizavome tolesnius mūsų galimus santykius, jų intensyvumą su Junktinė karalystė ir um, breksito poveikį. Mes ir toliau dirbame šioje srityje, žiūrime, kokias priemonės galima bus panaudoti, taip pat ir regionams padedant. Landengren kalbėjo apie universitetą teroristų situaciją. Taip, Junktinės karalystės atveju mes pastelkime priemonės, kad, kurios leidžia mūsų bendarbiauti su trečiamis valstybėmis, pavyzdžiui, Norvegija, Izraelio, Šveicarija. Yra, pavyzdžiui, Erasmus programa, apie kurią jūs užsimėte. Taip pat e, norėčiau, pana Albert Bor, atsakyti, aš suprantu jo susirūpinimą. Pana Buchananui nu, taip pat, jis paminėjo 50 straipsnį. Tikrai įsiklausau į jūsų pastebėjimus, pirmininkė, tačiau dabar kaip dėrybininkas aš negaliu ir nenoriu mm, palaikyti Britų pusės, negaliu to daryti. Aš su visais kalbėjausi, visus prieimiau savo biure, taip pat ir pona Faradž. Na, iš tikrųjų įdomus buvo pokalbis, sakykime tai, bet aš tikrai negaliu palaikyti kažkieno pusės. Visi turime suprasti, kokiomis sąlygomis yra taikomas 50 straipsnis, jį aktyvavo Junktinė karalystė. Aš negaliu palaikyti kažkurios pusės, pasakyti, kas bus, koks bus balsavimo Britų parlamente rezultatas. Aš galiu tik tai labai taip ramiai ir aiškiai pasakyti. Uh, Europos vadovų tarybos komisijos atžvilgių yra pateiktas pasiūlymas dėl būsimo patraukimo sustarimo. Mūsų akimis jis yra pats geriausias įmanomas variantas, kaip organizuoti tvarkingą pasitraukimą. Žinoma, panai, galiu pasakyti, tame susitarime ir deklaracijų dėl ateities yra visi reikalingi parametrai, uh, elementai ateities. Ir tikrai, panas ir ponai, jeigu viską padarysime, kas yra parašta politinėje deklaracijoje, tikrai nebus um, nei su viena kita trečia valstybė tiek daug bendradarbiavimo sričių apriepta. Tai tikrai galiu tai aiškiai pasakyti, Hanan, aš tikrai negalėčiau dėl Škotijos kažko sakyti, čia jau, aišku, Britų diskusijų reikalas. Kadangi esu dėrybininkas, aš daruosi su dabartinė Junktinės karalystės vyriausybė ir mm, nu, dviejus metus Junktinės karalystės vyriausybė sako, mes pasitraukėme iš ES, mes pasitraukėme iš bendros rinkos, mes pasitraukėme iš mūtų sąjungos. Gerai, na, mes apgailestavome, mes taikome, pasitelkėme visas priemonės, kokias mes tik tai turime, aišku, šiame procese. Kaiser, Koster, E, kiti kalbėjote apie pamokas, kurių reikia pasimokyti iš breksito. Nenoriu per nelik daug kalbėti tą temą. Na, aš esu politikas, aš visą gyvenimą buvau renkamas piliečių ir rekomenduočiau nepainioti padarinių su pamokomis, kurių reikia pasimokyti. Mm ir pamokų, kurių kur, kur, kur reikia pasimokyti, nereikia painioti su jausmais, kurie patiriami regionuose, kai kur yra socialinis pyktis, kai kur neviltis, kai kur jausmas, kad esi atskirtas, neapsaugotas. Reikia įsiklausyti į tuos jausmus, mes turime sureaguoti į juos. Uh, Mm, Europos e, mm, politiniais sprendimais, kurie galbūt kito, turėtų būti kitokie nei dabartiniai, taip pat ir per regionius sprendimus, vietos sprendimus, kurie yra reikalingi, kad išvengtumėm populizmo, mes turime reaguoti į žmonių jausmus. Ir taip aš atsakyčiau tos klausimus ir pirmininkė. Uh, e, Namražuraš, aš norėčiau pasakyti, uh, visuomet Europos Sąjungoje kiekviena valstybė, kiekvienas regionas, kiekvienas pilietis turi pridėtinę vertę. Ir Slovakija noriu pasakyti, kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė atneša pridėtinę vertę tą tai Europos Sąjungą, kurią mes kūrėme. Ačiū, dabar antras turas. Markus Špaiš. Vielen Dank, Herr Präsident. Als Großbritannien. Ačiū, ponia pirmininkė, kuomet. Uh, 1957 metais Jungtinė karalystė pirmą kartą ištarė ne. Europos Sąjungai e, antrą kartą išdryso tarti žodį tik po keturių metų. Buvo paminėta, kad žemutinės Saksonijos be Junkės karalystės apskritai pasaulyje nebūtų. Tai man suteikia tam tikros vilties, tačiau tam, kad Junktinė karalystė vėl galėtų ištarti taip Europai, reikia išlaikyti e, gyvomis europinės idėjas Junktinė karalystė. Už tai atsakomybę turi prisimti regionai, plėtodami miestų, mokyklų, tarpusio partnerystės mainus, visuomenių politinių organizacijų, taip pat mokslininkų mainus. Mums visiems breksitas neturėtų būti priežastis mažinti pastangą šioje srityje veikiau priešingai. Ir kadangi dar man liko kelios sekundės, taigi noriu dar kartą padėkoti ponui Barnie, Barnie už jo puikų vadovavimą deryboms. Ačiū. Euh, Toliau kolega Antoni Aš atstovauju e, Velsą šioje asamblėjoje ir neturėjau laiko pasakyti, ką aš manau apie šią krizę, į kurią einame ir kokios bus breksito pasakmes Velso žmonėms. Mes tik tai žinome, kad išstojimas iš Europos Sąjungos turės neigiamų laikų pasiekmių. Kas bet atsitiktų, mes Velse ir toliau norėsime e, palaikyti ilgalaikius santykius e, su ES, būtent Velso asamblėje norės to. Ir turime pareigą, nes turime visą kartą, e, jaunąją kartą, kuri ir toliau save vertins kaip e, Velso ir Europos jaunimu ateityje. Ir kažkada ateityje jie sėdės čia, šioje plenarinėje salėje ir Europos parlamente. Ko galime imtis, kad tokie parlamentai kaip Velso parlamentas palaikytų toliau produktyvius santykius ir e, su ES? kaip Velsas galėtų toliau palaikyti produktyvius santykius e, savo vardu post-Brexito pasaulyje. Ir kokie galėtų būti asociacijos santykiai tarp Velso ir ES, siekiant užtikrinti, kad mūsų skurto partnerystė ir draugystė tęstųsi ir ateityje. Ačiū. Toliau žodis kolegai Gamarauis Klarajo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš Ispanijos, iš e, vyno gamybos regiono, kaip ponas Barnėje sakė. E, mūsų regionas, mūsų miestai yra priklausomi nuo vieno produkto, viena gana smarkiai nuo vyno ir mes turime būti brūdrus, kad e, tokių produktų apsauga būtų užtikrinta ateityje, nes tai yra svarbi mūsų ekonomikos dalis. Turime reikalauti, kad Britų produktų kokybės standartai e, būtų gerbiami, būtų atitinkami, kai jie yra importuojami į ES. Liūdna, kad Junktinė karalystė išstoja ir Ispanija ta, Ispanija tampa šalimi, kuri, kurioje išlieka Junktinės karalystės e, enklavas Gibraltaras. Ir turime taip pat nepamiršti E, tų ispanų situacijos, kurie kasdieną vyksta dirbti į Gibraltarą. Kadangi esu Rotterdamo regiono e, meras, Rotterdamas yra didžiausias Europos uostas, mes stengiamės pasiruošti blogiausiam scenariui, tikėdamėsi geriausio ir <clears throat> norime pasinaudoti įvairiomis teigiamomis aplinkybėmis. Siekdami <clears throat> savo savivaldybė e, įsteigti atskirą tarnybą, kuri būtų atsakinga už Brexit ir galėtų įvertinti Brexito e, poveikį e, visiems Niderlandų regionams ir miestams, stengdami, stengdamiesi tam tikrą žemėlapį netgi sudaryti to poveikio. Noriu pasidalinti keliais man, man rūpimais klausimais dėl breksitas, tačiau galėtų pritraukti papildomų investicijų į infrastruktūrą, ypač Olandijos regione. E, todėl turime tam kuo greičiau ruoštis, e, tačiau e, įmonės tam nepakankamai ruošiasi. Rotterdamo regionas, per kurį juda didžiausia importo ir eksporto srautai, yra susirūpinęs e, tuo, e, kad nesulėtėtų tų srautų judėjimas ir ypatingai Britai turi tam skirti didelį dėmesį. <clears throat> E, pone pirmininkė, jaunimo mainai yra svarbiausios prielaidos sėkmingai veikiančiai europiniai politikai, tą patvirtina Erasmus kitos programos, kurios skatina bendrabiavimą tarpusavio. Jungtinė karalystė mokslinio tyrimų ir e, plėtros srityje yra labai svarbi partnerė e, mano Berlyno regionui. E, siekdami užtikrinti būsimą bendradarbiavimą turime siekti e, pusiausviros <clears throat> tarp galimybės atsiriekti gardžiausius e, kasnelius e, būsimo pirago ir e, būtinybės užtikrinti bendradarbiavimą tose sritise, kuriuose jo labiausiai reikia. Berlynas visuomet pasisakė už Europinės sanglaudos užtikrinimą Taigi iki šiol pasiekėme mokslo tyrimų ir plėtros srityje puikių rezultatų ir pasitraukus jungtiniai karalystė situacija smarkiai e, pablogėtų. Manau, kad jungtinė karalystė privalo išlikti šiame bendrabiavime, kad Europos e, projektas ir toliau sėkmingai vystytųsi. Keit Fini dabar. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone Barnyje, kaip jauniausia Airijos delegacijos narė, aš dėja. Aš, aš galiu džiuotis, kad augau už saloje taikos metu ir todėl aš noriu padėti, padėkoti Jums už e, įsipareigojimą gerbti didžiojo penktadienio susitarimą ir už tą e, poveikio, kurį turėtų griežta siena e, mano saloje pasakmes, neigiamas pasakmes. Bet nepaisant e, balsavimo Junktinės karalystės parlamente, reikia ir toliau palaikyti tuos siekius. E, taip pat noriu priminti mūsų rezoliuciją, kurią patvirtinome praėjusią gegužę ir kur raginame, kad būtų sukurtas stabilizavimo fondas, e, kad būtų galima padėti nukentiesintiems nuo breksito regionams. Aš norėčiau priminti tą raginimą įsteigti tokį fondą ir paprašyti jūsų e, paramos, kuriant tokį fondą. Ačiū toliau. Anet Tabrara. Ačiū pirmininkė. Esu įgaliota laisvojo Hanzos miesto Hamburgo atstovas. Uh, Jame veikia trečias pagal dydį Europos uostas ir tradiškai palaikome glaudžius tarpusavio santykius, Junktinė karalystė. Brexitas mums turės rimtos įtakos, negalime dar žinoti kokios. <clears throat> Hamburgo savivaldybėje buvo įsteigta tinkama darbo grupėje, susitinka įvairūs e, verslo, muitinės, e, mokslinio institucijų, struktūrų atstovai reguliariai keičiamės informaciją apie Brexitą. Taip pat e, <clears throat> rengiame atitinkamą perimą laikotarpio teisės aktą. <clears throat> Tam atveju, jeigu e, pastraukimo sutartis bus, būtų patvirtinta ir taip pat tam atveju, jeigu breksitas e, įvyktų nereglamentuotai. Manau, kad visais lygmenimis komisijos nacionalinių valstybių ir savivaldybių lygmenių būtina laikytis bendros pozicijos, nes e, norminiai teisės aktai turi atitikti vieni kitus. Jos tvirtina, džiaugiuosi, kad prasidėjo šis dialogas ir dar kartą noriu padėkoti Mišeliu Barnie už jo puikiai atliktą darbą. Dabar kalbės kolega Nikola Bogoslavič. Atrodo, jo salėje nėra, toliau kalbės Bazilo Rohtar. Labai ačiū, ponia Barnie netikrumas dėl santykių tarp ES ir Junktinės karalystės. gali būti išsklaidytas tik tai gruodžio 11 dieną po balsavimo Westminsteryje. Tikimės, kad e, balsavimas bus pozityvus, dėja atrodo yra pagrindo ir pesimizmui. Mes tikimės, kad e, ateityje įsitvirtins atviri patikimi santykiai, nes dėl prekybos ir kitų aspektų mes išliksime artimi Junktiniai karalystiai. Portugalijai tai yra ketvirta pagal dydį eksporto rinka, labai svarbi turizmo rinka. Taigi e, pasiekmes gali būti, bus neigiamos e, BVP nuostoliai, eksporto nuostoliai. Mano Sintros valdybėje paklausa paslaugoms taip pat nukentės dėl sumažėjusio turizmo iš Junktinės karalystės. Nuo kovo 29 dienos iki perinamą laikotarpį pabaigos e, pamatysime, kas bus toliau. Mes tikimės, kad tai, kas yra išstojimo sutartyje, turėtų leisti išlaikyti mūsų vienybę. E, Pirmininkas kolegas, kolega, jūs laikas pasibaigė. Toliau Arnold Hatch. Mr. Barnier, as look. Pone pirmininkė Barnier, kaip Šiaurės Airijos politikas patyręs daug e, terorizmo apraiškų, aš noriu pasakyti, kad e, sienos e, tarp Šiaurės Airijos ir, ir Anglijos taip pat būtų neigiama pasiekmė. Šiaurės Airijos žmonės nukentės nuo šio e, sustarimo, taip pat nukentės. E, Pastraukimas ir bendro komiteto e, sukūrimas. būtų teigiamas, bet svarbiausia yra tas rezervinis E, sprendimas yra iš tikrųjų spastai, nes Šiaurės Airija galios visiems laikams ES taisyklės. Mes tampame šios sistemos įkaitais. Tikiuosi, kad persvarsite šios elementus, nes tai būtų svarbu visoms šalėmis, kad e, ta problema būtų išspręsta draugiškai. Pone Barnie, prašom gerbti jautrius klausimus susijusius Šiaurės Airija, nes jos negalima atskirti nuo likusios jungtinės karalystės dalies. Ačiū toliau, Ednas Tenson. Ačiū. Aš gyvenu šalia Airijos sienos ir mes, mūsų žmonės, labai pergyvena dėl pasiekmių, kurias turės Brexitas. Įdomu, ar e, breksito šalininkai yra mūsų priešininkai ar draugai. Ar jie galvoja apie tai, ką tai turės, kokią įtaką tai padarys e, mūsų žmonėms. Mes nenorime, kad vėl grįžtų smurtas e, mūsų krašte ir dėl to mes remiame tą rezervinį sprendimą. Kaip ūkininkas, aš žinau, kad ūkininkams tai turės neigiamų pasiekmių mūsų galimybėms gaminti sveiką maistą ir jį įsigyti. O kaip tėvas, Aš nuogastauju, kad iš jaunimo bus atimta galimybė mokytis, e, dirbti ES. Kaip išrinktas atsovas, aš tikrai nuogastauju dėl to, ką Brexitas padarys mūsų bendrovės. Daug metų mes bandėme praeities žaizdas išgydyti, o dabar jos vėl bus atvertos. Kalbame apie realius pasiekmes mūsų piliečiams. Pone Barnie, Kaip airis, aš noriu pasakyti, ačiū Jums už Jūsų darbą. Teskite jį toliau. Mes turime eiti į priekį. Nenu, mums nereikia visiškai to breksito. Ačiū Jūs, baigėsi laikas. Toliau Pascal Monga. Merci, euh, Monsieur le Président, Monsieur euh, Barnier. Ačiū pirmininkė, ponia Barnė. Noriu visų pirma pasveikinti jūsų didžiulį pasišventimą, žengiant tokiu svarbiu keliu. Uh, Mm, kad Junktinė karalystė galėtų pasitraukti ir ES išliktų sveika, nepažeista. Tai iš tikrųjų Norėčiau jūsų paklausti paprasto dalyko. Esu iš regiono, kaip daugelis mūsų, kur gaminamas vynas ir Britai vartoja daug vyno, ypač šampano. Ir Britai laikomi vienu iš pagrindinių mūsų vyno šampano importuotojų. Ar jūsų manimų Britai ir toliau galės švenčių metu pasidžiaugti šiuo gėrimu ir mūsų E, šampano vyno gamintojai galės toliau eksportuoti savo produkciją į Junktinę karalystę? Puikus klausimas. Erik Flyflon. Ja, tak for ordet, og tak for et stort stykke arbejde, de udfører. Labai ačiū. Ačiū už jūsų atliekamą darbą. E, džiaugiuosi šią, galim, šią galimybę Jums padėkoti už didžiulį darbą. Esu nedidelio regiono Lemvi meras, jūs neseniai lankėtės pas mus. Mes esame labai priklausomi nuo žuvininkystės. Ir uh, Todėl norėčiau perduoti Danijos žvėjų nerimą. 40 procentų Danų žvėjų žvėjoja Britų vandenyse, todėl šios rytės susitarimai mums yra įtin aktualūs. Tikrai turėtumėt pažadėti, kad laikysitės mm, tų pagrindinių linijų mūsų susitarimų žvėjybos rytyje, kurios yra mums labai svarbios. Mums tikrai Labai svarbu turėti galimybę ir ateityje žvejoti Junktinės karalystės vandenyse. Labai tikiuosi, kad galėsite savo tolesnėme darbe mums tai garantuoti. Simon. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Esu proeuropietis, konservatorius nuo pat uh, tų laikų, kai prisijungiau prie mūsų partijos e, Masrichto sutarties pasirašymo metu. Tai norėčiau jūsų pasteirauti labai konkretaus dalyko buvo kalbama apie vietos regioninę valdžią, tačiau pasitraukimo sutartyje ir politinėje deklaracijoje to nėra. Nežiūrint to, kad e, yra kalbama apie darbą e, ministerijų, pilietinės visuomenės, administracijų lygmenių. Taigi, e, kadangi yra labai daug praktinių dalykų, kuriuos svarbu yra spręsti, spręsti ir, ir pirmininkas apie tai kalbėjo savo įžangos pasisakymę. Ar jūs galėtumėt garantuoti, kad jūs tenksite įtraukti ir vietos regioninė Junktinės karalystės valdžia į šiuos procesus, kad ateityje tikrai būtų galima garantuoti sėkmingą darbą, taip pat ir iš mūsų institucijų pusės. Anuvau. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Barnie vėl atsakyti į užduotus klausimus. Ačiū visiems pasisakiusiems. Spice, Santony, kalbėjo apie ekonominius ryšius. Vėlgi reikia pasakyti, kad visi apgailę staujame dėl e, Britų sprendimo, tačiau jį gerbėme. Ir aš savo įžangos pasisakymę sakiau, kad, na, Junktinė karalystė liks šalia mūsų, mūsų kaiminė, mūsų sąjungininkė, mūsų partnerė. Ir reikia saugoti tą draugystę, tiesiog ją kitaip formuoti, konsoliduoti, reikia galvoti apie ekonominę partnerystę, saugumo alijansą ir panašius dalykus, kadangi Junktinė karalystė nebenori būti Europos Sąjungoje. Tai aš dirbsiu tiek, kiek reikės tam, kad būtų sukurti tikrai plačių užmojų santykiai visose srityse. Pairentanį aš uh, atsakiau ponui Bukanui jau tą temą, tai aš tikrai nenoriu kištis į Junknės karalystės vidaus diskusijas dėl um, Škotijos ar Velso tikrai negalime kištis į Junktinės karalystės vidaus diskusijas. Mes diskutuojame, mes deramės tik, tai, tik su Junktinės karalystės vyriausybė, su Londonu. Na, Simons, uh, kalbėjo apie dialogą su regionais, regionų, regioninių institucijų vaidmenį. Ir yra numatytas struktūrinis dialogas ministerinių lygmenių, taip pat techninis yra dialogas numatytas. Taigi tai yra diskusijos tarp valstybių narių ir Junktinės karalystės. Struktūrinis dialogas, aišku, gali aptarti ir ben, kitus bendro, bendros svarbos klausimus. Ir aš pirmininko sakiau, kad tematinės diskusijos, aišku, gali vykti ir turėtų vykti ir, ir jūsų iniciatyva taip pat ir tarp Europos regionų ir mm, Britų regionų, aišku, šio pastraukimo kontekste taip pat. Aš tikiuosi, kad jūs ir toliau labai mm, aiškiai išsakysite savo regionų komiteto poziciją ir Europos komisija tai visą metą įsiklausys. Jutlandijoje taip aš lankiausi, jūs primintė man apie tą vizitą, dėkoju už tai, mes tenksime užtikrinti, kad būtų tikrai subalansuotas susitarimas ir šioje srityje. Aišku, Junktinė karalystė pasitraukė žunkystės bendros politikos, taigi aišku, susitarimas bus kiek, kito, kiek kitoks, tačiau mes turime siekti, kad būtų galimybės mūsų žvėjams prieiti prie jų vandenų, prie Britų vandenų ir tiem po to žvejybos produktam patekti patekti į e, rinkas. Taigi reikia galvoti apie visus ekonominius aspektus. Toliau, ponė Gamara kalbėjo taip apie geografinius aspektus, geografinės nuorodas. Aš buvau ir žemės ūkio ministru savo valstybėje ir yra daug saugomų geografinių nuorodų, ne vien tik tai šampanas. Mes radome susitarimą su Junktinė karalystė, kuris leis uh, tvariai konsoliduoti tiek, kiek yra įmanoma, iki bus ekvivalentiški sutarimai sudaryti, apsaugoti intelektinę nuosavybę kuri yra taikoma visiems ir trims tūkstančiams geografinių nuorodų saugomų. E, reikia, aišku, turėti omenyje mūsų visus ekonominius santykius su Junktinė karalystė. Tai e, manau, kad taip pat paprastai atsakant, tikrai galėsite toliau eksportuoti savo šampaną Junktinė karalystė. Uh, Ir manau, kad mes tikrai galėsime toliau importuoti škotišką viskį. E, tai čia tokie gal du to, paprasti pavyzdžiai. Pone, kamerat, taip, tam, kad būtų galima produktą vartoti, teikti vardoje e, rinkoje, kad jeigu produktas atvyksta iš Junktinės karalystės ar iš kitų trečių šalių, jis turi atitikti sanitarnės normas. Tos normos yra taikomos visoms prekiams, kurios yra pateikiamos į uh, ES bendrą rinką. Tai e, dėl Gibraltaro jūs sakėte taip, e, yra susitarimas 27 valstybių narių e, paremtas dėl dėrybų su Junktinė karalystė, dėl, dėl Gibraltaro, iš tikrųjų, kad visur reikia iš ankstinio Ispanijos pritarimo. Dėl Rotterdamo, ponė Rotterdam, dėl Hamburgo Burgo dar kalbėjo dėl uostų pasiruošimo pasikeitimams. Aš lankiausi Niderlanduose, mm, muitinių tarnybose lankiausi. Uh, 700 naujų postų, Belgijoje 400, Prancūzijoje 1000 naujų postų yra kūriama, nes taip bus kontrolė, nors yra laisvos priekybos sustarimas, nulinės kvotos, nuliniai tarifai, vis tiek muitiniai patikrinimai bus ir jeigu Britai norės, kol kas jie to nenori, bus ir uh, kontrolė pagal ES teisės aktus dėl prekių. Tai mes turime ruoštis tai kontroliai. Kiekvienas sektorius atitinkamai turi tam ruoštis, kiekviena įmonė tam turi ruoštis. Tikrai labai dėkoju už tai, kas jūsų regionuose yra daroma, ypač kalbant apie tos regionus, kurie didžiausią poveikį patirs, kurie yra arčiausiai Junktinės karalystės, turi atimiausius santykius. Kiekvienas sektorius turi pasiruošti atitinkamai pagal tai, kiek poveikio turės Britų pasitraukimas jiem, kiek yra tų sąlyčių. Toliau dar kalbėjote apie mokslo tyrimus, apie Erasmus programą. Mo, aš esu visiškai tikras, kad toliau reikės dirbti šioje srityje. Aišku, kitaip, taip pat ir mokslo tyrimų, Erasmus, universitetų bendradarbiavimo srityse, tai taip pat bus aktualu. Aš neseniai su Prancūzijos didelės ligonės vadovu Rusy susitikau, kurie vykdo daug vėžio tyrimų, jie dirba su dešimtimis kitų ligoninių toje srityje, vykdami vėžio mokslo tyrimus, tame tarpe ir su Kembridžu dirba. Ir tokiu būdu bendradarbiaujant daug geriau yra vykdomi moksliniai tyrimai vėžio, Alzheimer ir kitose srityse. Labai svarbu yra apjungti mūsų pastangas bendradarbiauti, bet aišku, reikės jau kitokio teisinio ir finansinio um, pagrindo tam bendradarbiavimui, kadangi Junktinė karalystė pasitraukė iš ES. Ir e, toliau dėl Airijos e, du nariai kalbėjo. Uh, nepamiršau to vizito prieš kelis mėnesius, lankiausi ir Šiaurės Airijoje, nekart, aišku, ten esu lankęsis ir susitikau su grupe moterų ten, ponė Fni, e, būtent tą ir mačiau, ką jūs sakėte, Airijos klausimas, tai ne vien tik tai muitinių kontrolės sienų, prekių kontrolės klausimas. Tai eina kalba taip pat ir apie vyrus ir moteris, kurie nebenori, kad vėl sugrįžtų istorija, kad vėl pasikartotų tai, kas buvo. Jie nori taikos. Taika buvo sukurta. Um, Nobelio premijos vertų vyrų ir moterų drąsos dėka. Jie dirbo nepastami sienų ir ES padėjo per savo politiką, biudžetą, teisiną, padėjo tai, tai, tai kai įsitvirtinti. Ir jūs teiravotės, ar aš toliau dirbsiu tą kryptimį. Žinoma, su didžiuliu pasišventimu visuomet, kai tik tai rasiu progą, aš dėsiu visas pastangas, kad išsaugočiau taikos susitarimo didžiojo penktadienio susitarimo visų nuostatų. Aš e, nežinau, kur čia tas pažeminimas, apie kurį jūs kalbėjote, aš, aš neižvelgiu. Yra sutarimas su Britų vyriausybė aptariamas dėl Šiaurės Airijos. Tai yra tikrai geras sutarimas visos salos ekonomikai, taip pat ir Šiaurės Airijos. Ir tas backstop variantas, kurį atrodo jūs čia kritikuojate, dėl ko mes susitarėme su Junktinė karalystė, Būtent mes dedame visas pastangas, kad jų neprireiktų. Tas backstop yra tik tai e, kaip draudimo variantas, jeigu ką. Ir Vasiliorta, aš galiu pasakyti, kad esame pasirengę dėrėtis dėl labai plačių užmojų priekybos susitarimo, e, laikantis ir, ir Britų raudonųjų linijų, ir mūsų ES e, ekonominių interesų. 21 mėnesis ar daugiau A, viskas priklausys nuo pasitraukimo susitarimo, e, koks bus tas prieinamasis laikotarpis. Ačiū. Labai ačiū. Ir iš principo. Ai, e, Jau baigėsi diskusijoms skirtas laikas praktiškai, bet turime dar devynis norinčius pasisakyti. Aš paprašysiu dar pono Barnie kelias minutės, kiek įmanoma, pabūti su mumis, o prašysiu visų kalbėti labai trumpai. Vygo Izuelo. Bien, eh, gracias. Ačiū. Gegužės 26 dieną be rinkimų Europos parlamento Ispanija vyks ir savivaldos rinkimai. <clears throat> Todėl noriu pasidalinti su jumis e, savo susirūpinimu dėl 240 tūkstančių Britų, kurie gyvena Viduržmyros pakrantėje, Mursijoje, ten 13 tūkstančių vien Britų gyvena, tai nėra turistai, tai yra kaimynai, nekilnojamo turto savininkai, vartotojai, mokesčius moka. <clears throat> ir galbūt e, Jungtinės karalystės parlamente pastraukimo sutartis bus patvirtinta, tačiau vis tik nežinome, kaip e, Jungtinės karalystės piliečiai gali aktyviai ir pasyviai pasinaudoti savo teisę dalyvauti rinkimuose. Jeigu sustarimas neįsigalios, mums yra e, neaišku, reikės pasirašyti dvi šalį sustarimus su Ispanija, per kiek laiko jis bus parengtas. Galite įsivaizduoti, kad tai yra labai nemalonus e, dalykai, kurie apsunkina mūsų tarpusavio santykius. Dolin udar. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia Barnie. Man labai pasisekė, nes turėjau galimybės dalyvauti regionų komiteto veikloje per pastaruosius metus ir labai Štai vertinu tą galimybę pasinaudoti bendrą informaciją, mokytis e, vieniems iš kitų, aukti ir noriu visų jūsų atsiprašyti už tą e, mums kenksmingą veiksmą, e, kur, kurį atlikome ir kurį primetėme jums visiems ir kuris mums visiems padarys didelės žalos. Per pastarosius trejus metus Junktinėje karalystėje mes e, e, stebėjome, <clears throat> kaip kraštutinė dešinė ir kairieji manipuliuoja, e, skleisdami gandus, melą. Aš balsavau už pasilikimą Europos Sąjungoje, mano miestas taip pat. Ir e, mes e, e, puikiai suprantame, kad negalime užtikrinti savo socialinės rūpybos sistemos veikimo ligoninių darbo be darbuotojų iš kitų ES šalių. <clears throat> Jeigu turite e, tokių galimybių dar kartą surenkti referendumą, paskatinti e, dėl pasilikimo ES, tai prašau imtis tokios iniciatyvos milijonams, už tai būtų dėkingi. Ponas Bots, pirmininkė Pambanė, Brexitas, e, kaip minėjote, bus žalingas visiems. Turime pasimokyti iš šios klaidos ir jos niekuomet nekartoti. Todėl manau, kad turėtume dabar daugiau susitelkti ties iniciatyvomis iš apačios į viršų, o ne tik iš viršaus į apačią. Tai reiškia, turime labiau įsiklausyti į žmonių balsą, vietos administracijų regionų, miestų, e, jų gyventojų balsą. Antras pastebėjimas, kokiu veiksmu dabar galime imtis <clears throat> Dabar besiruoždami breksitui galime tik e, stengti sumažinti žalos mastą. Ir jūs, komisijos nariai, manau, čia sugebėjote pasiekti geriausio įmanomo e, susitarimo. O kalbant apie tų 4,5 milijono e, piliečių Junktinės karalystės ir Europos ateitį, būtina užtikrinti, kad jų interesai būtų apginti tuo atveju, jeigu sustarimas nebūtų pasiektas. Ačiū. Pons Login, ačiū pirmininkė, noriu padėkoti panu Barnie už atliktą darbą, tačiau su skausmu e, širdėje turiu konstatuoti, kad kitas mūsų santykių su Junktie karalystė etapas dabar turės prasidėti, turės ekonominio poveikio taip pat ir mano regionai ir daugelį kitų ES regionų. Dėl to stiprėja e, regionalistinės, nacionalistinės nuotaikos ES įvairiose šalise. Mes toliau turime ginti europinės vertybės, ginti e, solidarumą, turime aiškiai pasakyti, kad breksitas nereiškia mūsų bendradarbiavimo pabaigos mes turime pradėti naują bendravimo etapą taip pat ir su Junktinės karalystės regionais. Noriu paklausti, šią savaitę e, lankėsi generalinis advokatas e, e, pas mus Teisingumo teismo pareiškęs nuomonę, <clears throat> kad Junktinė karalystė gali atšaukti breksito sprendimus, ką jūs apie tai E, manote, nes e, e, mūsų regionui Olandijos iš tiesų tai yra labai svarbus būtų šis sprendimas, kad mes bendravime įvairiose sritise, pavyzdžiui, transporto. Ford. Atsiprašau, kad vėl grįžtu prie šio klausimo, tačiau Airija yra unikalus regionas, <clears throat> kuriam breksitas gali padaryti didžiulę žalos per Korko uostą, milijonis vertės <clears throat> eksporto srautai yra, e, gaminių srautai yra perkraunami, todėl uh, būtina iškoti sprendimų, kuriuose būtų atsižvelgiama į <clears throat> Airijos geografinius ir prekybos poreikius. Todėl aš pritariu pasiūlymus įtraukti Airiją į Atlantinį e, koridorių ir uh, užtikrinti jos uostų uh, jungtis su Viduržėmio jūros, Prancūzijos ir Šiaurės jūros uostais. Tai yra labai uh, svarbu siekiant užtikrinti mūsų verslo prieigą prie e, Prancūzijos, e, Portugalijos, e, kitų rinkų. Jums, ponė Banė, noriu pasakyti kažką airiškai. Lisman. Toliau Margaret Lisman. Ačiū. Aš jau iš mažo miesto šiaurės vakarų Anglijoje dauguma mano miesto žmonių balsavo už išstojimą, bet mano e, mieste teikiamos inžinerinės paslaugos e, tiek Airbusui, tiek Rolls-Royce'ui. Tai yra didžiausias darbdavys. E, Bernliui situacija pamažu gerėjo iš dalies ES dėka, nes buvo pritraukta naujo verslo, o išstojimas iš ES mus paliks be balso Europoje ar mūsų centrinėje vyriausybėje. Aš baiminuosi dėl mano miesto ir baiminuosi to poveikio, kokį turės balsavimas išstoti. Netolerancija dabar tapo priimtina, e, šališkumas mažumų atžvilgių e, reiškiamas aktyviai, bet koks be būtų balsavimo parlamente rezultatas, žala jau padaryta tiek ES, tiek Junktiniai karalystėje. Aš toliau tikiuosi, kad bus balsuojama dar kartą ir bus e, panaikintas breksitas. Noriu padėkoti Jums, ponė Barnėje, kad Jūs darėte viską, ką galite šiose sudėtingose, šioje sudėtingoje situacijoje. Ačiū. Jau Samuel Azopardi, ponė pirmininkė, ponė Barnė, esu iš Maltos salos valstybės, kuri turi tvirtus istorinius ryšius su Junktinė karalystė tuomet, kai buvo dar Empirija, o dabar ES e, narė. Kaip e, mero, kuris padintas Anglijos monarcho vardu meras, Anglijos piliečių, kurie gyvena mano mieste ir draugų, kurie gyvena Junktinėje karalystėje, vardu noriu užduoti du klausimus. Ar nėra būdų apsaugoti žmonės, britų žmonės, kurie nori pasilikti? Jiegi yra ES piliečiai ir prieš jų valią atimamos jų teisės. Ar galima padaryti tiems, kurie norėtų pasilikti, kad situacija būtų pakeista? Ačiū. Diklan McDonald. Ačiū, ponė Pirkė. Kai kurie Junktinės karalystės politiniai lyderiai valdžia kelia aukščiau negu žmonės. Dėl to atsitiko taip, kad Brexitas turės baisų poveikį ne tik šiai kartai, bet ir ateities kartoms, jeigu sustarimo nebus pasiekta. Šiaurės Airija kai kurie politikai pasisako prieš e, rezervinį sprendimai. Bet tūkstančiai žmonių kasdien kerta sieną, vykdami darbą, ar jie nesupranta, kokį poveikį tai turės tiems žmonėms, jeigu siena atsiras neturime kelti pavojaus didžiojo penktadienio susitarimui ir dėkoju ES, kad jie tai puikiai supranta. Mano e, taryboje neseniai buvo kalbama apie asociacijos tarybą tarp Šiaurės Airijos ir Airijos, apie puikų bendradarbiavimą su Šiaurės Airija kultūros paveldo srityje. Aš tikiuosi, kad kliučių tokiam bendradarbiavimui ateityje neatsiras ponia Barnė, turime siekti geriausio rezultato piliečiams iš 27 valstybių narių. Jūs puikiai kol kas dirbote siekdami to ir noriu padėkoti Jums už tai. Ačiū ir paskutinis kalbės e, Rastislav Trinka. Ačiū, pana pirmininkė, pana Barnie. Įjungti Jungtinė karalystė gyvena nuo 70 iki 80 tūkstančių Slovakijos piliečių. E, daugiausiai iš rytų Slovakijos regionų. Jie dėl ekonominių priežasčių išvyko iš Slovakijos ir didelė, šalis, didelė dalis tų žmonių e, nėra užtikrinti dėl savo ateities, nes neaišku, kaip, e, koks bus patvirtintas galutinis susitarimas dėl e, breksito, todėl rytų Slovakijai tas sustarimas tarp es ir Jungtinės karalystės yra labai svarbus, jeigu E, pasitraukimas vyktų be susitarimo, tai per trumpą laiką dešimtis tūkstančių žmonių būtų priversti grįžti į Slovakiją. <clears throat> Todėl labai svarbu regionų komitete e, atitinkamai jau iš anksto aptarti tokio masinio sugrįžimo poveikį. Reikia ieškoti ir pasirenkti tokiam sugrįžimui konkrečiais e, žingsniais. Aš siūlau regionų komitetui įsteigti specialią komisiją, kuri įvertintų breksito padarinius ir pasiūlytų sprendimus konkretiems Europos regionams, padarydama tinkamas išvadas ir pasiūlydama tinkamą paramą ir pagalbos priemonės. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, jūs jau e, kalbėjote du kartus ilgiau nei skirtą laiko. Dabar paskutinį kartą suteikiu žodį ponai Barnie, sako pirmininkas, ačiū ponai pirmininkė. Pirmiausiai noriu tarti keletą žodžių ponui Alonso apie tai, koks laukia daugelio jungtinės karalystės piliečių likimas. Jų iš viso yra pusantro milijono visose es valstybėse šalise jungtinė karalystė, kuomet taps trečiaja šalimi kaip pageidavo Junktinės karalystės piliečiai negalės dalyvauti Europos parlamento rinkimuose, kalbant apie dalyvavimą savivaldos rinkimuose. Tai jūs sutinkamą klausimą uždavėte. Čia yra kitas klausimas, nes kiekviena valstybė narė <clears throat> turi tinkamus įgaliojimus ir galės priimti sprendimus susijusius su trečiųjų šalių piliečių galimybė dalyvauti ir balsuoti savivaldos rinkimuose. Taigi tą sprendimą turi priimti ne ES, o kiekviena valstybė narė atskirai. Emilis Bocas ir ponas Azupardi, ponas Trinka minėjo e, problemas, e, su kuriamis susidurs e, abiejų šalių piliečiai. Mes turime parengti susitarimą tam, teikiame pirmenybę, kad užtikrintume 4,5 milijono abiejų šalių piliečių ateitį. Mes kalbame ne tik apie tuos 80 milijonų Slovakijos piliečių, tai yra 700 tūkstančių <clears throat> italų, 850 tūkstančių lenkų, 3 milijonai es piliečių gyvena, dirba Junktinė karalystė ir pusantro milijono Britų Europos Sąjungoje iki pernamo laikotarpio pabaigos, iki 20 e, metų gruodžio mėnesio jų teisės bus garantuotos jiems, e, jų šeimos nariams ir e, jų gyvenimo trukmei čia tuo atveju, jeigu sutartis įsigalios, jeigu sutartis neįsigalios, e, ši sritis ir toliau išliks e, mūsų prioritetinė sritimi, privalėsime taikyti vienšališkas <clears throat> priemonės, tačiau mes e, šią prognozę nesivadovaujame, mes susieksime susitarti dėl breksito pasiekti susitarimą. Dorin Hood e, noriu pasakyti, kad puikiai suprantu jos e, emocingą pasisakymą. E, na, procesas prasidėjo, dauguma Junktinės karalystės piliečių pareiškė savo valią, o Junktinės karalystės vyriausybė panoro ne tik išstoti iš ES, tačiau taip pat ir iš bendrosios rinkos ir muitų sąjungos. Ir, e, Aš galiu tik pakartoti, kad e, tokį sprendimą, pasirinkimą e, e, mums pristatė Junktinės karalystės vyriausybė ir mes jį gerbėme ir pradėjome teisinį procesą išstojimo iš ES. Sislogan kalbėjo apie padarinius Manau, kad e, taip, reikia kiekvieną kartą siekti įrodyti ES naudą, nes e, ta struktūra, kurią sukūrėme, vis dar yra labai trapi. Bendroji rinka nėra tik laisvos priekybos zona, jie priepia daug daugiau ir e, kai kada Junktinė karalystė to nesupranta. Bendroji rinka reiškia ištisą ekosistemą, teisės aktų, standartų, sertifikatų, bendrų reglamentų, bendros kontrolės ir priežios, pavyzdžiui, finansų rinkų ir, žinoma, bendros jurisdikcijos. Tai yra daug daugiau nei laisvoji e, e, priekyba ir būtent dėl to e, amerikiečiai ar kinai mus gerbė, nes bendroji rinka reiškia 500 milijonų piliečių bendrą e, gyvenimo ir veiklos erdvę, daugiau nei 22 milijonų įmonių bendros veiklos e, erdvę ir tikrai negalime tos erdvės sugriauti pasitraukus Britams ir jie turi gerbti mūsų atinkamą valią, kaip ir mes gerbėme jų valią, atgauti savo autonomiškumo, savarankiškumo, tačiau mes, kaip jūs minėjote, kiekvieną kartą turime dėti pastangas, kad parodytume žmonėms ES sukūrimą ir siūlomą naudą. Nenoriu komentuoti teisingumo teismo nutarimo, kurio nežinau, jis bus paskelbtas e, pirmadienį ryte 9 val. Tai yra paskelbęs pats teisingumo teismas. Pone Ford e, kalbėjo apie Brexito poveikį Airijai. Aš jau minėjau, kad breksitas jokios pridamosios vertės nesukuria, tačiau jeigu jau e, kalbėtume apie neigiamus padarinius, daugiausiai jų patirs Airija dėl kilančių problemų stabilumui, taikai, bendradavimo procesai kartu su Junktinė karalystė mes susiekime išlaikyti visais ligmenimis Dublino sustarimą, didžiojo penktadienio sustarimą noriu padėkoti Tišok ir kitiems Šiaurės Airijos ministrams už tą konstruktyvaus bendrabiavimo dvasę. Parodyti darybose poniai Ford noriu pasakyti, dėl jungčių jūrinių tarp Airijos ir likusios ES dalies. E, Europos komisija puikiai suvokė šių jungčių, šių transporto koridorių svarbą. Pone Bulc atsakinga už transportą dirba šiais klausimais. Ponas Išman e, minėjo padarinius Rolls Royce'ui, kalbant apie vertės e, grandinę. Noriu pasakyti, kad Rolls Royce <clears throat> ir kitoms svarbiems įmonėms e, situacija pasikeis, nes įstojimas iš ES, iš Muitų sąjungos e, tikrai turės padarinių ir taip pat e, turės įtakos vertės kūrimo grandinį. <clears throat> Markui Doleriui noriu ne, padėkoti už jo tinkamą įvertinimą e, mūsų pastangų siekiant apsaugoti Airiją nuo breksito poveikio, e, taip pat e, Šiaurės Airiją. Pas ir ponai, pamėginau sakyti visus tos klausimus, mano padėjėjai pasižymėjo visus klausimus su darbo grupė ir toliau išlieka jūsų paslaugoms, jeigu turėtumėte kokiu nors <clears throat> specifiniu klausimu. Pamėginsiu juos visus atsakyti, taip kaip e, stengiuosi tą padaryti dabar. Dar kartą dėkoju regionų komitetui už šią diskusiją. Cher Monsieur Barnier, vous voyez à l'applaudissement que vous avez été vraiment. Pone, mielas Barnier, Matote, kokie aplaudismentai jūsų pasisakymą lydi. Dėkojame Jums už Jūsų darbą ir ačiū, kad buvote pas mus ilgiau negu buvo numatyta. Tikrai. Mes norėjome duoti visiems mūsų nariams, kurie norėjo pasisakyti, sėkmės jums ateityje ir kaip ten bebūtų. Turint galvoje šį dokumentą, kuris yra istorinis. Tikrai esame apsiginklavę ateičiai e, pasitikti. Ačiū ir sėkmės. Mėly kolegos, e, beveik baigėme. Žinau, kad neprieštarausite dėl mūsų naujų biuro narių paskirimo. Jums pateikti sąrašai. Taip pat informuoju, kad e, buvo paskirti nauji ir na, tikrai ir pakaitiniai nariai. Kitas mūsų, kita plenarinė sesija vyks 16-17 e, vasario. Dėkoju, kad dalyvavote šioje sesijoje, kuri tikrai buvo kupina darbo. Pirmininkas dėkoja vertėjams ir linkiu visiems dabar gerų švenčių, gerai palsėkite, nes dar turime daug darbo nuveikti per likusius paskutinius mūsų įgaliojimo metus. Labai ačiū ir